Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer par l'adaptation de l'ordre du jour. Labas rytas visiems. Visų pirma, patvirtinsime darbo tvarkę. Porą darbo tvarkės pakeitimų. Visų pirma, dėl padėties gazoje klausimo, dėl Izraelio veiksmų, kuri buvo imtasi prieš laivų flotilę, kuri gabeno humanitarinę pagalbą gazai. Praeitą savaitę mūsų delegacija, kurioje ir aš dalyvavau, e, bandėme vykti į gazos ruožą ir manau, kad mūsų komitetas turėtų panagrinėti klausimą, kasgi dabar vyksta, kokia yra padėtis, todėl aš ir pasiūliau įtraukti į darbo tvarkę naują punktą dėl pokyčių ir situacijos gazos ruožę. Ponas Matijas Burhak yra čia Bruselėje ir jis po balsavimo pateiks mum informacijos. Antrasis pakeitimas susijęs su klausimams skirtų laikų, su klausimais komisijai. Gavome porą klausimų ir juos reikės aptarti iškart po mūsų diskusijų su taryba dėl kotonų susitarimo peržiūros. Tad pradėkime mūsų darbą. Manau, darbo atvarkę galime tvirtinti. Sveikinu pas mus atvykusius ir žaliųjų partijos iš Vokietijos parlamento atstovus. Jie svečiuojasi mūsų posėdėje. Dėkojame, kad jie atvyko stebėti posėdžią. Tai yra studijų vizito į Belgiją dalis. Sveiki atvykę. Ar komisija norėtų pasisakyti? Kągi, tuomet pradėsime keitimąsi nuomonėmis su, komisar, su komisijos nariu Pybalks. Džiaugiamės matydami jį čia pas mus. Jis yra atsakingas už vystimasi ir su juo kalbėsime apie struktūrinį dialogą politinį ir teisėjų, kurios prioritetų 2011 metams klausimų. Visų pirma, norėčiau paklausti šio to komisaro. Jis dalyvavo ceremonijoje čia, kai buvo teikiamas peticijos. Ir jis turbūt žino, kad aš kaip šio komiteto pirmininkė e, su manim susisiekė e, įvairių Afrikos organizacijų bei Europos NVO atstovai. Jie man perdavė savo peticijas. Peticijos yra e, tam tikra tema, jos yra apie ūkio organizacijas, apie jų įtraukimą į politiką Afrikai ir norėčiau suteikti žodį pasisakyti šių organizacijų atstovams. Visų pirma, e, ponui Viržini Pisov iš SOS Farm. Taip pat suteiksiu žodį ir dar vienam mūsų svečiai, kuris yra iš Malio. Tad visų pirma, žodis Viržini Pisov. Labas rytas, Žanža Krudam. Atstovauju poną Sisoko ir Pusort E, dėl to, kad jiems kilo problemų patenkant į šį pastatą. E, Komisar, gerbiamasis komisarė, gerbiamoji pirmininkė, atvykau čia, kad pristatyčiau dešimties organizacijų iš dešimties valstybių e, problemas. Tai yra Čekijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Belgijos organizacijos mes būtent ir dirbame tokioms organizacijoms, vertiname jų pateiktas idėjas dėl maisto tiekimo saugos politikos. Taip pat vertiname pilietinės visuomenės ir ūkininko organizacijų poziciją formuojant politiką. E, toks bendradarbiavimas yra e, sveikintinas ir mūsų atstovaujamų ūkininkų organizacijų vardu mes norėtumėm išsakyti keletą nuogastavimų dėl e, dabar suformuotos politikos. Taip pat norėtumėm pateikti rekomendacijų. Visų pirma, reikėtų tikros partnerystės pagrindų renkti tokią politiką. Na, kaip sakiau, kolega negalėjo atvykti į parlamentą, perskaitysiu jo peticijos tekstą. Jis yra toks. E, gerbiamas komisarė, dėkoju, kad priėmėte mus, aš esu iš Malio, atstovauju vakarų Afrikos ūkininkų interesams. Europos organizacijų pateikti pasiūlymai, tokie kaip e, pasiūlymai kuriuos patvirtino e, Afrikos ūkininkų organizacijos, e, dabar yra e, toliau nagrinėjami suinteresuotųjų grupių. Tuose pasiūlymuose numatyta, kaip remti žemės ūkį mūsų valstybėse. Europos komisija yra įsipareigojusi iš kitų valstybių įtraukti ūkininkų organizacijas ir džiugu, kad pastarajame komunikate tai pakartota, tačiau ES taryba ne visada pritarė tokioms idėjoms, gaila, kad jos praktikoje neįgyvendinamos. Pavyzdžiui, 33 milijonai pastarojo programų yra skirti maliui, e, jie yra skirti e, maisto tiekimui, taip pat per pasaulio banko programą yra e, teikiamos lėšos dažnai nepasikonsultuojant su pačia valstybė ir tokių veiksmų e, pasiekmes buvo e, neipatingai pozityvios. Galbūt per ateinančias savaitės ir mėnesius reikėtų suorganizuoti posėdį su jūsų organizacija ir Vakarų Afrikos ūkininkų organizacijomis, kad būtų galima tiksliau apibriežti mūsų organizacijų poreikius išplaukiančius iš specifikos ir būdus žemės ūkiui remti. Kaip žinote, Vakarų Afrikoje ūkininkamo politika yra formuojama regioniniu lygmeniu, kaip ir daugelie kitų valstybių. Mes turime didelę bendradarbiavimo patirtį, turime patirtį, kaip pasirinkti teisingas politikos kryptis, taigi dirbkime kartu, bendradarbiaukime, kad e, tas bendradarbiavimas iš tiesų taptų praktinis. Jūs, komisarė, žinote, kad uh, žemės ūkio paramos politikos negyvendinsime be, be vietos organizacijų paramos. Ačiū už tokią svarbę informaciją. Taigi oficialiai perduodu šią peticiją komisarui Pyvauks. <clears throat> Donc, revenons maintenant au sujet principal de notre échange de vues avec le commissaire Pibal. Pereikime prie pagrindinės temos e, pokalbėje su mūsų komisijos nariu Pūnu Pybalk, struktūrinis dialogas, politinių ir teisėjų, kurios prioritetų 11 metais ponas Lėnė vadovauja kasmetiniam struktūriniam dialogui. Kalbame apie esminės teisėkuros iniciatyvas. Turėtumėme susitelkti ties teisėkros programa ir komisijos darbo programa 11 metais, mažiau kalbėsime apie 10 metus, mūsų diskusijos tikslas suteikti komisarui galimybę pristatyti savo planus 11 metams. Taip pat galėsime pakalbėti apie prioritetus 11 metams, gal užkamšyti tam tikras skilės komisijos darbę. Prašom, ponė Piebalks, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, jau praėjo 50 metų, kai buvo su pirmą kartą užmėgstas ryšys tarp EK ir besivystančių e, valstybių. Jau 50 mečius trunka šis bendradarbiavimas ir mes daug bendradarbiavome su Afrika, padėjome susiformuoti Afrikos sąjungą ir Afrikos vaizdas stipriai pasikeitęs. Jau 40 metų, kai buvo pasaulio banko ataskaita pateikta apie tai, kad reikia besvystančiam pasauliu skirti 0,7 procentus BVP pajamų. Taigi mm, mes taip pat turime įvykdyti 50 metams susibrieštus tikslus, tačiau negalime leidinėti laiko, kadangi dešimtieji metai esminė yra besivystimusi politika, atsiprašau. Taigi esu pasirengęs kovoti aktyviai su skurdu skurčiausiose pasaulio valstybėse per nu, savo kadenciją, todėl turime nubrėžti naujas gairės vystimosi politikai per kitą dešimtmečią. Noriu užmėgsti politinę alijansą su šituo komitetu bei užtikrinti, kad vystimosi politika būtų aktuali mums visiems labiau nei kur kitur vystimosios sritis atspindi Europos bendriosios vertybės ir siekia jas efektyviai dėkti. Praėjusią savaitę aš e, parašiau laišką jūsų komitetui. Manyčiau, ten išdėstyti trys esminiai dalykai, kodėlgi mes galime pakeisti situaciją. Dešimtieji metai yra mm, galimybių metai. Mes turime nubriežti pagrindinės gairės, kurios įgyvendinsime šiais metais. Būtent e, bendradarbiavimo naujas pagrindas su Lisabono sutartimi gimė. Ilgalaikė perspektyvoje kova su skurdu ir jo iš, išnaikinimas yra mūsų aukščiausias tikslas. Labai e, džiugu, kad šį tikslo, šio tikslo laikosi e, apskritai visos valstybės savo užsienio politikoje. Taip pat nepamirškime tūkstantmečio plėtros tikslų. Esu įsitikinęs, kad jų dar įmanoma pasiekti, jeigu turėsime pakankamai politinės drąsos. Nemaža pažanga buvo padaryta mažinant bendrą skurdą, bet teigiamos žinios yra visiškai bevertės, jeigu mes suvoksime, kad 1,4 milijonai žmonių dar skursta, milijardo žmonių, atsiprašau, dar skursta. Taigi, mes turime padidinti pagalbą besivystančioms e, šalims, mums reikia skatinti valstybės narės didinti tokią paramą Europiečiai aktyviai e, dirba šioje srityje, vis apklausos liudyja, kad europiečiai palaiko vystimosi politiką, e, pagalba nesumažėjo praeisiais metais, nepaisant ekonominių sunkumų. Taigi, jeigu mes norime politinių e, veiksmų, turime užsitikrinti tiek šių rūmų, tiek visos Europos paramą. Pasiekti tikslų mes galime, nepaisant ekonominių sunkumų Europoje. Taigi toks tikslo siekimas yra dar svarbesnis dėl krizės klimato kaitos pasiekmes jaučia tie, kurie yra visiškai neatsakingi už šios procesus, jų sukelimą. Taigi mes ne tik morališkai turime jausti pareigą padėti, bet taip pat ir siekti dėl pačių savęs, kad, šie, kad žmonės besivystančiose šalise gyventų geriau ir turtingiau. Taip pat noriu pabrėžti, kad kiekvienas mokesčių mokėtojų euras išleistas vystimosi pagalbai duoda aktyvios naudos. Akivaizdu, kad Kiekvienas išleistas vystimusi euras sukuria daug, nemažai darbo vietų ir gerovės besivystančiame pasaulyje. Mes išskiriame aštuonias pagalbos sritis, kuriuose bendryje gali ir turėtų veikti aktyviausiai bet mes neturime galvoti vien tik apie pinigus, mes turime žvelgti toliau, žiūrėti į bendrą vaizdą, infrastruktūros kūrimas, maisto tiekimo užtikrinimas, švietimas, moksliniai tyrimai ir taip toliau. Taip pat reikia vykdyti pažadus bei e, siekti pagalbos politiką padaryti efektyvesnę, užtikrinant koordinavimą ir pokalbius, diskusijas tarp komisijos ir 27 valstybių narių, narių kiekvienas išleistas euras duos didesnį efektą. Mes turime e, judėti link vieningo pagalbos dokumento kiekvienai e, šaliai, kuriai teikiame pagalbą. Taip pat turime vykdyti nuoseklę politiką. Mūsų pagalba gali turėti didelę įtaką besivystančių šalių politikoje ir e, BVP didesnis augimas yra daug svarbiau negu vien tik pagalbos didinimas. Pasakysiu, kad e, Lisabono sutartis mums suteikia papildomų galių ir galimybių paversti viltis darbais viltis kovoti su skurdu mes galime pakeisti efektyvę Europos pagalbos politiką, jos pagalba pasieksime vystimosi tikslų. Taigi pagalba e, taps e, daug efektyvesnė, jeigu mes veiksime koordinuotai. Taip pat Lisabonos sutartis liudyje, kad mes e, sąžiningai vykdysime vystimusiai pagalbos politiką. Kaipgi mes e, galime pakeisti situaciją? Santykiai su Afrika ypatingai svarbus, e, santykiai su Afrikos Sąjunga yra unikalus Europos Sąjungos istorijoje. Tai yra tam tikras santykių pagrindas, kuris eina toliau negu pagalbos teikimas, donorystė. Tai yra e, nuoširdė partnerystė, kurios rėmose mes siekime tūkstančius tik tikslų įgyvendinimo, taip pat didesnių investicijų, augimo ir darbo vietų kūrimo. Santykiai su Afrika išeina už vystimosi politikos ribų. Mes kalbame tai apie tai, kas saugumą, žmogaus teisę, skaidrumą bei mokesčius. Be viso kito aš noriu užtikrinti, kad pagalbos politika taptų katalizatoriumi, kuriant stiprias valstybės, kuriuose gerbiamos žmogaus teisės, bet tinkamo valdymo pagalbos e, poveikis yra ribotas ir netgi kontraproduktyvus tam tikrais atvejais ir tam tikrose valstybėse. Taigi, e, tvari plėtra. Ji taip pat gali pakeisti situaciją klimato kaita yra viena didžiausių šios kartos iššūkių o besivystantis pasaulis gali nuo tų pokyčių labiausiai nukentėti. Be to, kadangi besivystantis pasaulis ir, ir į pietus nuo Saharos esančios valstybės e, yra tos vietovės, kur gyventojų skaičius auks labiausiai, pasak jungtinių tautų, taigi mūsų laukia milžiniški iššūkiai, e, stengiantis mažinti CO2 emisijas tose šalyse. Per Kopenhagos viršūnių susitikimą ES pažadėjo skirti didelės lėšas kovai su klimato kaita besivystančiose šalise, nepaisant ateities susitarimo, papildomas lėšas greičiausiai bus skirtos tinkamai jas panaudojus, bus užtikrintos didelės augimo galimybės besivystančiame pasaulyje. Pažymėkime, kad nemaža dalis besivystančiame pasaulyje yra puikios vietos panaudoti atsinaujinančią energiją, saulės energiją, hidroenergetiką ir taip toliau. Tas ypač pažymėtina apie Afriką. Daugelį jos vietų galima gaminti biokūrą labai tvariai, ypač e, tose žemėse, kurios nenaudojimus žemės ūkio produkcijai. Vystimosi fondai turi skatinti investicijas į atsinaujinančią energiją mažiausiai įsivyščiusiuose šalėse, o tokie įsipareigojimai išplaukia iš Kopenhagos susitarimo. Taigi galime lemti didelius pokyčius bei paskatinti vystimasi e, skurdžiose e, valstybėse bei apsaugoti jas nuo naftos kainų sviravimų. E, mes turime pasinaudoti šią galimybę sukurti ES ir Afrikos partnerystę, bei tokiu būdu užtikrinti, kad kiekvienas afrikietis galėtų džiaugtis elektros galimybėmis. Klimato kaita vystimasis kartu su kolega Hedegard mes dirbsime šioje srityje. Lisabono sutartis ES Afrikos santykiai bei tvari plėtra leidžia tikėtis sėkmės mūsų darbuose. Noriu išskirti ypatingas iniciatyvas, kurių siūlau imtis be visų tų priemonių, kurias ką tik aptariau. Pirmiausia, norėčiau gyvendinti 12 dalių veiksmų planą, siekiant įgyvendinti tūkstantmečio tikslus. Balandį komisija jį patvirtino. Tai yra pasirengimo dalis e, jungtinių tautų viršūnių susitikimui rugsėjai. Tikiuosi, kad EP e pritars mūsų siekiai tapti lyderę Taip pat dėkoju ponui Cashman už darbą ties jo pranešimu, jis labai svarbus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nepamirštame mes partnerių nei Afrikoje, nei Latino Amerikoje, nei Karybų jūros regione. Adise bus susitikimas. Prieš savaitę vyko vystimosi ministrų susitikimas. Aš spaudžiau tarybą. Uh, kad e, Birželio viršūnių sustikimas pritartų mūsų iniciatyvoms, tai yra G8 ir G20 e, įsipareigojimų įgyvendinimas. Toliau noriu plėtoti ES ir Afrikos partnerystę. Ver viršūnių sustikimas bus numatyta e, S Afrikos partnerystę e, darbo tvarkė ateinantiems metams. Mes turime eiti daug toliau nei šiandien. Šiandien ši partnerystė yra labai svarbi, e, ji apima e, pusantro milijardo žmonių. Komisija nori, kad iš, mes pasinaudotume šiandienos galimybėmis atsakyti į rytojaus iššūkius. Turime nubrėžti bendras gairias es Afrikos strategijos peržiūrai, ji bus paskelbta vėliau šiais metais. Taip pat noriu susitelkti e, ties to, kaip jie galima daugti, gauti daugiau naudos iš naujų išorės e, santykių galimybių, kurios išplaukia iš Lisabonų sutarties bei išorės veiksmų tarnybų. Dar kartą norėčiau pabrėžti, nei baronienė. Ne Eštoniai aš neregime, kad čia kyla pavojų vystimosi politikos. Tai puikiai galimybė. Mūsų, aukščiausia, mūsų aukščiausias tikslas tai skurdo išnaikinimas. Tai yra esminė išorės santykių dalis, o kova su skurdu puikiausias būdas kovoti su nesaugumu, piratavimu, terorizmu bei įtvirtinti gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms bei suteikti mm, galimybę ekonominiai bei priekybiniai veiklai ir augimai. Turime užtikrinti, kad įvairūs išorės santykių strategijos elementai judėtų tą pačią kryptimį, o bendrai visa ES e, glaudžiai dirbtų tarpusavyje. Kartu su Baradės Ašten du komunikatus rengėme dėl nuseklių išorės santykių bei vystimosi strategijos Afrikos kyšuliui ir Afganistanui. Nereiktų stebėtis, kad įgyvendinant veiksmų planą reiks e, nevyriausybinio organizacijų pagalbos, taip pat turime susitelkti ties tomis e, šalimis, kuriuose situacija yra trapiausia. Turėtumėme e, stengtis, kad e, pagalba būtų naudinga ir už išleistus pinigus mes gautumėme konkrečios naudos vėliau šiais metais. Noriu paskelbti žalėje knygą dėl biudžetinės pagalbos. Kaip žinote, Pastaraisiais metais mes raginame šalis partnerės, jų vyriausybės prisimti atsakomybę už savo šalių ateitį. Ir tiek mūsų finansavimas, tiek pinigai iš nacionalinių biudžetų juda tą pačią kryptimį. Norime, kad suinteresuotosios pusės e, atitiktų naujus vystimosi pagalbos tikslu. Taigi, gerbiami nariai, artėjau prie e, pasisakymo pabaigos, artėjame prie naujo vystimosi politikos etapo. Todėl reikia mums peržiūrėti savo e, vystimosi politikos koncepciją per 11 metus. Mums reikia tokios vystimosi politikos, kuri atitiktų naują realybę. Visame pasaulyje šalis partneris stipriai nukentėjo nuo maisto, kūro bei finansinės krizės. Sunku įgyvendinti pradės pažadus, kadangi reikia mažinti biudžeto deficitus. Turime atsižvelgti pasikeitusią geopolitinę situaciją, reikia naujo konsensuso Europoje, kuri turi pasiekti Europos institucijos su valstybėmis narėmis. Turime pasiruošti uh, naujajam dešimtmečiu, taigi sumažinti skurdą 50 procentų iki 50 metų yra realus tikslas. Taigi skurdo išnaikinimas e, bus dar svarbesnis tikslas ateityje. Būtent e, todėl ruošiu atitinkamas politinės iniciatyvas siekiant visų išvardintų tikslų. Ačiū. Thank you very much for this. Dėkoju komisijos, komisijos nariui už pasisakymą. Dabar steiksiu žodį kom, komiteto nariams. Visų pirma, ponas Berman. Dėkoju, pirmininkė. Gan sparčiai gavau žodį. Ačiū komisarė Sakėte, kad vystimasis turi būti prioritetas mums visiems. Galbūt mums visiems, kurie esame čia, šioje salėje, tačiau tikrai ne visiems, ne visom valstybėm narėm. Pavyzdžiui, Italija tik tai 0,1 procentą BVP skiria vystimosi politikai. Taip pat yra ir kitų šalių, kurios, sakykime, turi senas tradicijas ir padeda labai senai vystimuisi, tačiau jau dabar pradeda vis garsiau kalbėti apie tai, kad reikia mažinti paramą. Niderlandai, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad reikia 50 procentų sumažinti jų skiriamą vystomąją pagalbą. Akivaizdu, kad mūsų laukia sunkus mūšis. Tiek mes, mūsų komitetas, tiek komisija labai sunkiai turės kovoti, kad laimėtų. Bent jau kol kas mes neturime jokių priemonių, kuriomis priverstumėm visas valstybės laikytis įpareigojimo privaloma tvarka skirti vystomai pagalbai 0,7 BVP. Tad norėčiau paklausti, ką ketinate daryti, kaip bandysite siekti, kad būtų sudarytas privalomas susitarimas ES ir kad visos šalis privalėtų skirti 0,7 procento. Prieš keletą metų būtent tai pažadėjome, tačiau akivaizdu, kad savo pažadų nesilaikome. Komisarė, be finansavimo problemų yra dar ir kitų dalykų. Na, vystimasis yra laisvės nuolatinis augimas ir aš norėčiau taip viską ir matyti. Aš prieš porą savaičių, kaip ir jūs, lankiausi Etijopijoje. Ir ten vykę rinkimai tikrai toli gražu neatitiko tarptautinių standartų, net neatitiko ir pačios Etijopijos įstatymų. Tačiau Etijopija yra labai svarbi Afrikos kyšulio šalis. Vis dėlto reali politika yra tokia, kad Etijopijai leidžiame daryti daug daugiau negu, pavyzdžiui, Gvinėjai Bisau, todėl kad mums reikia Etijopijos, būtent Afrikos kišulienės, tai yra paskutinis stabilumo elementas. Akivaizdu, kad turėtumėm reikalauti daugiau nei tik tokios realios politikos, turėtumėm daugiau reikalauti nei tik skurdo mažinimo turime kelti didesnius tikslus, pavyzdžiui, e, laipsnišką pagrindinių laip, laisvių atverimą, prieigą prie informacijos, taip pat laisvę pasirinkti, išsirinkti savo vyriausybę. Geras valdymas yra labai, labai svarbus elementas. Taigi norėčiau, kad šiek tiek daugiau paaiškintumėte, kokios funkcijos jums teks EIVT, nes dabar teikiamame pasiūlyme, bent jau kol kas, aš tikrai dar nematau visko taip jau aiškiai ir nelabai suprantu, kokios bus jūsų pareigos kaip komisaro, kad galėtumėte įgyvendinti E, vystomai bendradarbiavimą ir jo principus, kurie turi padėti realizuoti žmogiškai potencialą. Na, aš tikrai nuogastauju, kad e, mūsų politiniai prioritetai bus siejami tik tai su realia tam tikra politika ir pamiršime pagrindinius savo tikslus. Na, o kalbant apie naująjį vyst, naująją vystimosi politikos ir pagalbos epochą. Nežinau, gal reikėtų daugiau kalbėti apie santykius tarp ES ir Afrikos ir reikėtų atsisakyti AKR koncepcijos. Tai yra postkolonijinio laikotarpio koncepcija ir daugelis tų šalių yra nepriklausomos jau apie 50 metų. Todėl reikėtų atsisakyti AKR apibrėžimo ir koncepcijos, tai yra praeitis, ir toliau turime savo santykius grįsti ateitimi, žiūrėti į ateitį mūsų santykiuose su tomis šalimis. Nepamirškime, kad tai yra skurdžiau nei mes gyvenančios šalys arba žemiau skurdo ribos gyvenančios šalys. Yra ir kitų apibrieščių, kurias galime naudoti, bet, kaip sakiau, reikėtų vis dėlto atsisakyti AKR koncepcijos. Ačiū kolegai, kuris man padėjo. Dėkoju, bet aš norėčiau paprašyti, kad visi laikytus jiems skirto kalbėjimo laiko po dvi minutės. Dabar žodis ponui Gerins. Ačiū, pirmininkė. Na, panašu, kad aš pirmas, kuriam jūs nustatė šitą laiko limitą. Norėčiau visų pirma padėkoti ponui Pybalks už puikų pristatymą, pasisakymą. Aš tikrai visiškai neabejoju, kad jis nori siekti pažangos ir eiti į priekį, bet porą pastabų iš mano pusės. Jūs sakėte, kad turime kažką keisti. Tačiau mes anksčiau davėm pažadą dėl 0,7 procentų skiriamų pagalbai, tačiau praktika yra netokia. Akivaizdu, kad to pažado nėra ir nebus laikomasi. Tuo labiau reikia atsižvelgti į euro nuvertėjimą dolerio atžvilgių. Noriu paklausti komisarė, ar tai buvo atsižvelgta į valiutų kursų skirtumus. Toliau, kitas dalykas e, - skolų nurašymas. Man atrodo, kad tai yra tik tuščios kalbos. E, ir realiai šis principas tikrai tokios, tokio poveikio, kaip tikimės, nepadarys. Na, Niderlandai nėra vienintelė šalis, kuri kalba apie pagalbos mažinimą, kiek žinau apie tą patį kalbą ir Ispanija bei kitos pagrindinės ES valstybės narės. Todėl norėčiau paklausti, kaip yra su nauju europiniu konsensusu vystimuisi. Toks konsensusas, pastarasis konsensusas buvo sutartas 2005-aisiais. Pagal jį visos valstybės narės dirba pagal tam tikrą dokumentą, kurį parengė jūsų pirmtakas. Ir tai tikrai buvo geras pagrindas mūsų darbui, tačiau, tačiau jūsų nuomonė, ar nereikėtų to dokumento peržiūrėti, kažkokiu jo elementų peržiūrėti? Gal yra tam tikrų konkrečių punktų, kuriuos reikėtų peržiūrėti ir dėl kurių reikėtų iš naujo padiskutuoti? Jei taip, tai mes tikrai nekantrai lauksime tokių diskusijų. Dar vienas dalykas. Reikėtų pakalbėti ir apie mūsų finansinius poreikius, sudaryti tam tikrą registrą. Tačiau tai turi būti nepriklausomas procesas be abejo visą tai takos dabartinė krizė, bet reikia sudaryti sąrašą visų mūsų finansavimo poreikių arba visų sričių, kurioms reikia mūsų finansavimo, turime viską matyti aiškiai sudėliota ant vieno lapo. nes priešingų atveju tikrai kils labai daug neiškumo ir ypač daug neiškumo jau dabar kyla dėl finansavimo Um, skirto kovai su tuberkulioze, AIDS, malerija. Manau, kad turėtume taip pat pasižiūrėti ir kitus pagalbos teikėjus į JAV, pavyzdžiui, nes jų teikiama pagalba yra glaudžiai susijusi su tuo, kiek mes Europą teikiame pagalbos. Tad reikia pasižiūrėti, kaip sakiau, kiek mes turime teikti pagalbos, kokie yra pagrindiniai poreikiai ir tada galvoti, kaip paskirstyti galimus finansus, galimą finansavimą. Ir dar vienas dalykas. Jūs jau ne vieną kartą minėjote Lisabono sutartį, jos įgyvendinimą ir taip pat kalbėjote apie e, jūsų santykius su baronienė Ashton. Man Europos išorės veiksmų taryba kol kas irgi dar nėra aiški institucija, bet aš kaip suprantu, bus siekiama sinergijos tarp įvairiausių institucijų ir komponentų. Bet dabar ar jau galėtumėt daugiau papasakoti apie tuos kitus komponentus, kitas proceso sudėdamasias dalis, apie kitus veikėjus Europos vystomojoje politikoje. Ar tie komponentai, tie kiti elementai netrukdys jums, ar jie nestabdys jūsų darbo, ar jie padės jūsų darbe. Tad e, ar yra tokių dalykų, kurie kelia tam tikrų problemų, kurie stabdo jūsų darbą? Dėkuoju, ponas Kešmen. Ačiū gerbiamoji pirmininkė, ačiū komisarė. Pasisakymą pradėsiu nuo tokios pastabos. Turime dirbti kartu su jumis, nes priešingo atveju vystimasis ir jo įgyvendinamos vertybės nebus įdėktos. Taigi turime dirbti iš vien. Turbūt žinote, kad mano kolegos ir aš tikrai esame sunerime dėl kotonų proceso poveikių. Tačiau aš nebejoju, komisarė, kad jūsų įsipareigojimas ginant žmonių teisės. Um, pilietinės teisės, taip pat kovojant su um, rasiniu, lytiniu ir kitokiu diskriminavimu uh, atneš rezultatų. Uh, bet e, žmogaus teisų srityje hierarchijos nėra. Mūsų skatinamos žmogaus teisės negali būti primestos kitoms valstybėms, nes jos yra universalios, jos sudaro tų valstybių politikos esmę. Tačiau reikia kalbėti labiau apie tas e, vertybės tokiuose valstybėse kaip Malavis, Kenija, Uganda ir taip toliau. Nes kai e, valstybėje klesti skurdas ieškoma išeičių, e, bandant kaltinti tam tikras visuomenės grupės, pavyzdžiui, e, netradicinę seksualinę orientaciją turinčias. Taigi mes turime ginti ir skatinti žmogaus teisės ir pilietinės laisvės. Žmogaus teisų tvarumas yra lygiai toks pats svarbus kaip ir e, vystimosi tvarumas pat norėčiau padėkoti Jums, komisarė, už tūkstantmečio plėtros e, tikslų įgyvendinimo ataskaita. Jūsų išvados atspindi ir komiteto poziciją. Dėkoju visoms frakcijoms. Iš tikrųjų, ES turi imtis lyderio vaidmen šiame procese, tačiau turiu prisipažinti, kad mane e, neipatingai įtikina tarybos pozicija. Ji yra nepakankamai griežta ir ištinga, nėra lyderio. Taigi reikia dirbti kartu su jumis ir tuomet pasieksime gerų rezultatų. Ir paskutinė pastaba dėl AKR atsisakymo. Man tai yra nauja mintis. Aš priešingai maniau, kad tai yra būdas kovoti su koloninė patirtimi, bet galbūt esant posėdžio metu mes galėsime su kolega apie tai daugiau pakalbėti. Na ir paskutinė pastaba. Ekonominės visuotinės krizės metu negalima atsitraukti nuo įsipareigojimų. Šių valstybių neprašome mokėti tam tikrą X procentą lėšų e, viskas susijęta su jų nacionalinėmis pajamomis. Ir jeigu e, pajamos yra mažos, tai ir įnašai bus maži. Tačiau jeigu šiame kritiškai svarbiame etape bus atsitraukta, e, bus padaryta esminė klaida, įrodysanti, kad mes nuolaidžiaujame. Manau, kad negalime eiti tokiu keliu vystumosi politikos rytyje. Dėkuoju. Labai ačiū. Aš pati norėčiau tarti keletą žodžių, porą minučių. Gerbiamas komisarė, jūs kalbate apie įvairių išorės politikos ryčių nuoseklumą ir suderinamumą. Vystimosi komitetas kartu su žuvininkystės komitetu e, Birželio 22 dieną organizuoja seminarą, į kurį esame pakvietę ekspertų kurie jau įvertino įvairius susitarimus. Taigi buvo suinteresuotosios grupės pakviestos į šiuos bendruosius klausimus. Jau gazoje aš buvau labai nemaloniai nustebinta, kad generalinis e, žuvininkystės uh, Direktoratas e, nepalankiai e, vertina e, šiuos klausimus ir nepritarė minčiai į juos pakviesti šį susitarimą vertinusi nepriklausomą ekspertą. Man tai pasirodė absoliučiai neįtikėtina. Nemanau, kad generalinis žuvininkystės direktoratas galėtų stabdyti mus kad mes pasamdytume nepriklausomą vertintoją, galėsinti įvertinti žuvininkystės politiką. Ar tai nėra konfrontacija tarp institucijų ir būdas kontroliuoti instituciją? Jeigu generalinis MAR direktoratas nori kontroliuoti informaciją, tai tai ir daro. Tai jau įrodo faktas, jog nėra ryšio ir sudarinamumo tarp žuvininkystės politikos ir vystimosi politikos. Bet aš tikrai nesusitaikysiu su to, jog mums draudžiama pakviesti nepriklausomą vertintoją. Toks būtų mano pirmasis pastebėjimas. Ir antras klausimas. Te galiu pritarti jums, ką jūs sakote mums adresuotame laiške sakote, kad mūsų pagalba besistančiams valstybėms turėtų padėti šių valstybių piliečiams patiems įsijungti į ūkio stiprinimą, kad šie galėtų stiprinti e, savo šalis. Na, Zambijoje galėtų būti tokiu pavyzdžiu. Čia Europos investicijų bankas turbūt yra jau investavęs 48 milijonus E, dolerių į vario kasyklas priklausančias Henko, kurios būstinė yra Šveicarijoje, o um, valdyba um, Britanijai priklausančiose Virgin salose. Taigi um, ši įmonė e, nemoka ne vieno mokesčių cento, o, o kasyklose įvyksta daug e, nelaimingų atsitikimų. Visų pajamų tik tai turbūt vienas procentas atitenka pačiai Zambijai. Įmonė greuna jos vandens e, sistemą. E, ekosistemą ir panašiai. Taigi noriu pasakyti, ką darote e, siekiant sustabdyti tokius veiksmus. Na ir paskutinė pastaba dėl išorės veiksmų tarnybos. Jūs laiškė sakote, kad norėtumėte iš, įvertinti Europos užsienio politiką e, Afrikos kyšulio e, atžvilgių mūsų komiteto pozicija yra tokia pati, taigi noriu paklausti, ar toks vertinimas turėtų būti e, Europos išorės veiksmų tarnybos įgyvendinamas ir tarnybos atsakomybė, kaip ir kiti veiksmai. Dėkoju, kad išklausėte, darbūt, dabar turbūt suteiksimėm žodį atsakyti klausimus. Dėkoju. Well, you, Ačiū, ponė, trumpai pasistengsiu atsakyti nuo vystimosi pagalbos. Pradėsiu 0,7 procentų yra tam tikras įsipareigojimas. Mums reikia pirmiausia parodyti, jog pagalba keičia situaciją. Reikia kovoti su bet kokiais bandymais mažinti pagalbą vystimuisi. Ir tą bus lengva padaryti, jeigu mes parodysime, kokią pridėtinę vertę sukūrėme. Pavyzdys jungtinė karalystė, nepaisant e, visų pasikeitimų naujoji vyriausybė e, keičia savo pagalbos vystimosi politikai, ją labiau koncentruoja ir stengiasi išgauti didesnę pridėtinę vertę. Ir tuo pačiu nesumažino lėšų. Manyčiau, kad tai yra didžiausias iššūkis. Būtent europinių ir nacionalinių lygmenių pagalbas suteikė realią naudą. Taigi 0,7 procento ar 0,33 procento naujoms valstybėms narėms bendrųjų nacionalinių pajamų nėra tokia milžiniška našta. Tie pinigai nes, nepadės konsoliduoti biudžeto, bet jeigu lėšų neskirsime, tai įtaka mūsų pasauliui stipriai sumažiai. Taigi 0,7 procentai liudyja apie mūsų išorės politikos efektyvumą. Ir be šių pinigų mes neturėsime stiprios ir veiksmingos išorės politikos, nes turėsime svertų užsienio politikoje. Aš nežinau, ar nebūtų per ankstyva m, mm, diskutuoti apie esamus trūkumus. Nenorėčiau Mm, jau kurti teisės aktų, kad 0,7 procentai būtų įrašytas kaip privalomas skaičius į europinius teisės aktus. Na, aišku, nebent egzistuotų konsensusas, tuomet galėtumėme tą padaryti. E, e, akivaizdu, jog sunku bus tą pasiekti, bet iki 50 metų dar laiko turime, stengsimės siekti įsipareigojimų įgyvendinimo, spausti valstybės narės. Šiuo metu situacija viešuosiuose finansuose ypač sudėtinga, bet e, padėtis labai prasta, todėl tikėsimės, kad situacija ateityje gerės. Taigi atėjo Etijopijos klausimas. Tai eina daugiau negu išorės politika, tai susiję ir su žmogaus teisėmis, su kitomis temomis, taryboje nuomonės e, taip pat pakankamai aiškios. E, tai nėra išorės veiksmų tarnybos darbai, tai yra e, ne tik real politik, bet valstybės narės paprasčiausiai nežino, kokią strategiją reikia vadovautis. Tuo metu mes reng, šiuo metu rengiame e, strateginius dokumentus atskiroms šalims, ten turėtų būti aiškus, e, aiškios nuostatos ir tikslai dėl žmogaus teisų, ekonomikos ir taip toliau. Turėtų būti tokia te E, tikslai apibriešti santykiuose su visomis šalimis ir regionai. Jeigu ir tikrai neišorės veiksmų tarnyba primes vystimosi politiką. Tiesiog mes patys turime susitarti dėl nuseklios politikos. Taigi čia mes negalime apsiriboti išorės veiksmų tarnybos darbų. Etijopijoje jūs puikiai padirbėjote, jūs sugebėte rasti puikius sprendimus. Mums tai labai svarbi šalis, kurią turime stumti į priekį. Mums reikia susitarti dėl veiksmų plano tais klausimais, kurie mums yra bendri ir aktualūs. Dėl AKR koncepcijos iš ties e, šią koncepciją sukūrė pačios šalis Na, tai yra istorijos dalis, kurią mes padėjome sukurti, tačiau visą tai sukūrė pačios AKR šalis. Jeigu mes panaikinsime šią e, koncepciją, liksime nesuprasti, tikrai ne mes ją sukūrėme, ne mums ją panaikinti. E, te, tegu jos pačios sprendžia, ko nori iš ateities. Taigi galime pagalvoti, kokią, kokį vaidmenį AKR vaidmins už politinio dialogo ribų. Ar vystimo konceptas turėtų būti įtrauktas į santykius su AKR? Čia jau kitas klausimas, bet pačios AKR šalis turėtų apsispręsti dėl organizacijos ateities, reikia susitikti su ambasadoriais, aptarti, mes neturėtumėme kištis į jų reikalus ir panaikinti AKR AKR egzistuos netgi be kotonų susitarimo. Turėtumėme suvokti tam tikrą jautrų aspektą susijusiu su AKR. Dėl Görens klausimo, dėl peržiūros, konsensusas būtų visko pagrindas bet mums nepavyko pasiekti tokio pagalbos efektyvumo ir 0,7 procento tikslo, nors norėjome to, todėl turėtumėme siekti labiau privalomų įsipareigojimų, didesnės įtakos, kokie, ko iš tiesų pasieksime, dar neaišku. Mm, tik tai viena aišku, kad turime puikų dokumentą, kuris dėje nefunkcionuoja. Mes spausime dėl 0,7 procento dėl globalaus fondo ir e, sieksime, kad klausimai būtų horizontaliai nagrinėjami, ne tik vertikaliai. Dėl išorės veiksmų tarnybos čia parlamento pagalba yra esminė, jūsų priežiūra yra labai svarbi, ypač pradinėme etape. Kai bus pasirašytas sustarimas, žinau, parlamentas prie jo dirba, bus duotas startas ir užtikrinę visus aspektus, ypač pilietinės visuomenės poreigius, galėsime džiaugtis sėkme. Norime skaidraus proceso, kuris garantuotų gerus rezultatus. Išorės veiksmų tarnyba turi tapti pavyzdinę tarnybą. Mes kalbame ne tik apie išteklių perskirstimą es viduje, bet apskritai apie bendrą ES užsienio politiko. Akivaizdu, kad baroninė Ešton tiki, jog pasieks e, užsibrėžto tikslo, žinoma, per naktį to nepadarysi, bet jūsų nuomonės ir pagalba tikrai naudinga. Dėl Michaelo Cashman klausimo dėl teisių. Akivaizdu, kad e, žmogaus teisės yra visuotinė ir turėtų būti visuovinė vertybė, mums reiktų perduoti savo matymą situacijos, tikrai nėra svarbesnių ir mažiau svarbesnių žmogaus teisių. Žmogaus teisės turi tapti mūsų politikos pagrindu. Na, mes kalbame dažnai, kad žmogaus teisės yra vienas, skurdas yra kita, bet problema yra ta, kad mes prarandame ryšį su savo pačių piliečiais. Kuriant vystimosi politiką turime pažvelgti tai, ką mano apie tai europiečiai. Europiečiai turi pritarti mūsų išorės politikas. Jei jie matys, kad mes nepalaikome žmogaus teisių, tai politika neišvengiamai žlugs. Jeigu atskirose šalise mes reikime žmogaus teisų pažeidimų, turėtumėme stabdyti bendradarbiavimo susitarimus su jomis. Maničiau, kotonų susitarimo peržiūrėjimas suteiks papildomų galimybių kalbėti apie žmogaus teisės. Tačiau tai yra dvipusis procesas. Esame vienoje pusėje, žinome, ko norime, ko nori valstybės narės, bet ir kita pusė e, turi teisę apsispręsti, pakalbėti ir kartu į priekį tokiu būdu judėsime. Viską įmanoma pasiekti, bet strategija turi būti labai nuosekli. Tarybos pozicijos formavimas labai nebloga, e, neblogas projektas parengtas, tikimasi, kad dėl jo bus susitarta ir pakankamai stipri pozicija. Ir e, girdėsi reikalavimai, kad vystimosi ministro taryba turėtų būti sujungta su finansų ministrų taryba. Na, neaišku, kokie, kokie čia iš tikrųjų bus ateitis. 0,7 procento. Tikrai negalime atsitraukti. 40 metų padedame besivystančiam pasauliui. Taigi turime nagrinėti bendrą koncepciją, bet nesustoti dirbti tikrai gėda, kad taip vyksta. Dėl e, žuvininkystės generalinio direktorato e, ir kiekvien visi turi teisę pasikviesti nepriklausomų eks ekspertų ir išklausyti nuomonę, net jeigu jis skiriasi nuo mano nuomonė. Ir manau, kad net mano pavaldinys gali turėti kitą nuomonę e, nei aš. Aš nemanau, kad žuvininkystės komisaras žino apie šį išreikštą nepasitenkinimą. Aš tikrai jį informuosiu. Tikrai gėda, kad e, mes apie tai turime kalbėti man net sunku įsivaizduoti, kad, panaš, kad panašus nepastenkinimas gali būti reiškiamas. Zambija ir investicijas ten. Aš ateičiai išnagrinėsiu visakytus skundus. Su investiciniu banku reikia glaudžiau bendradarbiauti, kad išvengtumėme panašių situacijų. Reikia išvengti, kad pinigai būtų skiriami per offshorinius finansinius centrus, Jeigu galima to išvengti, tai ir reiktų tą padaryti. Taigi reikia panagrinėti situaciją. Akivaizdu, kad ES delegacija turi aktu, glaudžiau bendradarbiauti su EIB dėl neteisėtų finansinių srautų Mes kovosime su šiais procesais. Mūsų komunikatas dėl mokesčių yra pirmasis žingsnis šioje srityje. Taip pat Afrikos taryba, kuriai pirmininkavo buvęs jungtinių tautų generalinis sekretorius, taip pat dirba, taigi judame bei seksime, kaip vis tuose reikalai. Kol kas pasidžiaugti stambiomis pergalėmis negalime, bet vietoje nestovime, o mano tarnybos e, visais pajėgumais seks mm, situaciją. Toliau Afrikos kišulys ir Afganistanas. Na, nesakyčiau, kad tai yra įprasti e, reikalai, tai daugiau išimtis. Afrikos kišulys milžiniškas iššūkis mums visiems. Mes palaikome taikos procesus Somalija, kartu ten vykdomos karinės operacijos, nepamirškime piratų problemos, su kuria kovojame, kaip situacija keičiasi. Nesakyčiau, kad kei, viskas juda norima kryptimi. Ir nors mes ten dedame nemažai Europos lėšų, bet nepasiekime to, ko norime. Tikrai absurdiška, kad piratai yra pervežami e, į teismus tūkstančius kilometrų, teismo išlaidos milžiniškos, kažko trūksta, kažkas neveikia. Manyčiau, tai yra labiau išimtinės situacijos, kurias turime išspręsti. Ir nors greitai to nepasieksime, bet tikrai Reikia vengti, kad viskas truks 20 metų ir nuolat prastės. Aš manau, kad kai kuriuose sektoriuose tiesiog turime peržiūrėti vystomą politiką. Ta turėtų padaryti visos susijusios pusės. Afganistane e, situacija panaši. Žinome, kad vieną dieną amerikiečiai tikrai pasitrauks turime užtikrinti, kad vystimosi politika būtų nuosekliai ir apimtų visą šalį, visas jos bėdas. Jeigu manęs paklaustumėte, ką mes pasiekėme, pasakyčiau, kad išleidome tiek šimtų milijonų ar milijardų eurų. Tai labai džiugu, o kas dar gero. Taigi mes tiesiog išleidome, bet rezultatais kol kas pasidžiaugti negalima bet e, manyčiau, kad tinkamai išleidę pinigus pasieksime tingamų rezultatų. Aišku, situacija labai trapi ir neaiški. Dėl šių priežasčių, manyčiau, kad e, šie du atvejai tikrai nėra pavyzdiniai, nėra atspindintis bendrą situaciją, labiau išimtis Mes tikrai turime atsižvelgti šias išimtis, kurdami savo vystimosi strategiją. Būtent todėl aš jau tokiu ankstyviu etapu rašau laiškus e, parlamentui. Mes turime keisti vystimosi strategiją. Pokyčiai dažnai būna skausmingi ir visi mm, dokumentai, strateginiai dokumentai e, bus peržiūrėti, reikia juos kurti, e, užsibrėžiant aiškius tikslus, e, pabrėžiant žmogaus teisių svarbą, tai akivaizdu. Toliau viskas bus perkelta į daugiametę programą bei vyks rezultatų vertinimai, kadangi reikia žinoti, kas yra padaryta. Turime užtikrinti viso pagalbos ciklo kontrolę bei pasinaudoti sukauptą patirtimį. Šiame etape Man buvo įdomu sužinoti jūsų reakciją į laišką. Siekiame nau pakeisti santykius, jų pobūdį. Norime e, pakeisti savo veiklą kai kuriuose regionuose. Taip pat norime užsitikrinti visuomenės paramą vystimosi pagalbai. Aišku, daug iššūkių. Daugiausia buvome sustelkę ties Afrikos kaimiškais regionais. Tačiau e, žinome, kad žmonės keliasi į miestus. Lagosas e, puikus pavyzdys, kas nutinka, jeigu mes negalvojame apie miesto problemas. Akivaizdu, kad žmonės nori labiau gyventi miestuose, keliasi į juos, gyventojų skaičius auga ir problemos taip pat didėja kanalizacija, vanduo ir taip toliau. Turime užtikrinti, kad ateityje šie miestai galėtų kovoti su gyventojų augum, augimu. Dabar Afrikoje tos pačios problemos, kurios buvo regėtos Europoje prieš 50 metų, kai e, žmonės kėlėsi iš kaimų į miestus. Procesai panašus, tiesiog mastai ir sparta skirsis. Mes suprantame problemas, bet ne visi tą daro. Norima koncentruotis ties kaimiškomis vietomis. Tačiau aš nemanau, kad yra geriausia. Ačiū. Ačiū. Dar yra nemažai norinčių pasisakyti, todėl labai griežtai reikia laikytis numatyto laiko visiems po 45 minut, sekundės visiems tik tai skirsim. Pone Nestrom. manau, suspėsiu. Tiesiog norėčiau kai ką sužinoti. Jūs e, kalbėjote apie bendradarbiavimo su kitomis šalimis priemonės. Ar yra konkrečių pasiūlymų dėl bendradarbiavimų, ar e, siekiu bendradarbiauti su Kinija, JAV, kitomis šalimis donorėmis, kadangi mums tai yra didelis iššūkis. Merci beaucoup, Madame Keller, vous avez la parole. Dėkoju, ponė Keller. Ačiū, gal ir atsakymai galėtų būti trumpi. Tad siekant politikos nuoseklumo, kaip įsivaizduojate savo vaidmenį reformuojant bendrą žemės ūkio politiką, bendrą žuvininkystės politiką, kur koncentruositės ir ko norite pasiekti? Taip pat klausimas, GSP reforma, kokia linkme eis? Ir gal galėtumėt paaiškinti, ką jūs turite galvoje, kai laiškė sakote, kad turime pereiti prie paskolomis grįstos pagalbos politikos. Norėčiau su, sužinoti, ką jūs turite galvoje. Ir paskutinis dalykas, kaip užtikrinsite, kad klimato kaita būtų įtraukta į šalių strategijų dokumentus ir kad besivystančios šalis vis daugiau naudotų atsinaunančių energijos šaltinių. Nes, kaip matome, investicijų banko finansavimas nuolat mažėja. Dėkui. Ponas Gerero Salom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau dėl darbo tvarkos taisyklių dar pasisakyti. Labai sunku vykdyti struktūrinį dialogą, kai mums skiriama tik tai po 45 sekundės pasisakymams. Man atrodo, tikrai būtų geriau, jei mes kitaip organizuotumėm tokius renginius, tokius posėdžius ir būtumėm labiau realistai. Tikrai neapsimoka 20 parlamento narių skirti tik tai vieną valandą, kad jie padiskutuotų su komisaru. Tad dabar jau pradėjus uždavinėti klausimą, dabar galite pradėti skaičiuoti laiką. Turiu pasakyti, kad aš pritariu daugam, ką sakė komisaras apie mūsų užsienio politiką, ypač kiek tai yra susijęs su tūkstantmečio vystimosi tikslais ir jų pasiekimu. Tačiau gal komisaras galėtų Tiksliau atsiprašau, gal mūsų komitetas galėtų parengti greitų laikų kažkokį dokumentą, kuriuo paremtų tarybos veiksmus vystomosios politikos kontekste ir paragintų valstybės narės ir toliau laikyti savo įsipareigojimų iki 2050 metų. Toliau kitas dalykas yra tai, kad trūksta ryšių tarp oficialios vystomosios pagalbos ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo. Sąjungoje vyksta institucinės reformos ir jos turėtų užtikrinti e, geresnį nuoseklumą vystimosi politikoje ir tai savo ruoštų turėtų sukurti ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Tad turime tam tikrų išorinių įsipareigojimų ir jie beje yra susiję ir su mūsų vidiniu tikslų siekimu. Toliau dar vienas dalykas dėl AKR. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Atsiprašau, jei aš tikrai prastai organizuoju mūsų darbą, tačiau turime laikytis taisyklių ir dabar steiksiu žodį ponai Deva. Ačiū pirmininkė, aš nieko per 45 sekundės negaliu paklausti komisijos nario. Noriu paprašyti jūsų, kad mes iš naujo surenktumėm šį posėdį ir kad gerai struktūruotumėm savo darbą ir galėtumėm tinkamai padiskutuoti su komisija. Na, o dabar aš tikrai neturiu ką pasakyti. Taip, pabandysime tai padaryti, sako pirmininkė. Pone Grės. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti Jums už pasisakymą. Dėkoju, kad norite dirbti kartu su mumis. Savo kalboje sakėte, kad jūsų pozicija yra susijusi su bendraja prekybos liberalizavimo politika, siekiant vystimosi politikos tikslų. Tačiau Ar pakankamai dėmesio skiriame moterų klausimams, smulkiems ūkininkams, ar juos pakankamai traukiami procesą, juk turime daugiau dėmesio ir paramos skirti mažom ir vidutiniam įmonėm, padėti jiems integruotis į pasaulinę ekonomiką. Vis dėlto, ar mes pakankamai gerai sprendžiame viešųjų paslaugų problemas, prieiga prie švietimo prie sveikatos priežiūros? Ir ar galite užtikrinti, kad e, vykdoma politika tikrai padės tiem, kas gyvena skurdžiausiai? Dar vienas dalykas. Jei pažiūrėsime tai, kokia yra dabartinė padėtis, tai kyla klausimas, ar neketinate tvirtinti tokios politikos, kuris skatintų socialinį modelį grindžiamą žmogaus teisėmis? Ir jei taip, tai kokių konkrečių priemonių imsitės? Pone Kretų, Ačiū komisarė už pasisakymą. Tikrai pritariu daugam, ką jūs sakėte. Ir tikrai kyla nuogastamų dėl to, kad mažėja mūsų skiriama parama vystimuisi. Bet klausimas toks, ką galėtumėm padaryti, kad užtikrintumėm ir tolesnę paramą, kad išvengtumėm fragmentacijos vystimosi politikoje. Taip pat manau, kad turėtumėm daugiau dėmesio skirti bendri, bendrijos ir mūsų sąjungos vystimosi politikos įgyvendinimui ir taip pat kyla klausimas, kaip užtikrinti, kad tas lėš, tos lėšos, kurias investuojame į vystimosi politiką, duotų geros gražos. Pane Toja. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie išteklius ir apie tai, kaip mes išleidžiame lėšas skirtas pagalbai. Tikrai turime koncentruotis savo tikslus. Ką dar galime padaryti be spaudimo, kurį darome šalim? Na, mano šalyje padėtis ypatingai sudėtinga, yra sudėtinga ekonominė padėtis kryptis ir atsižvelgiant į 2050-ųjų galtinį terminą, ką galime padaryti, kad užtikrintumėm didesnį nuoseklumą tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu siekiant mūsų tikslų. Kitas dalykas, norime gero valdymo, tačiau tai reiškia, kad ir mes turime protingai išleisti pinigus turėtumėm nepamiršti, kad kai kuriais atvejais valstybės narės taip pat netinkamai išleidžia pinigus. Ir noriu paklausti, ar galima įvesti kažkokius įsipareigojimus ar prievolės, kad lėšos būtų išleidžiamos tinkamai? Dėkoju pirmininkė, sako ponas Venson. Manau, kad tikrai reikia dažniau akcentuoti pagrindinės žmogaus teisės, taip pat ir tą 0,7 e, procentų tikslą. Vis dėlto Yra tokių šalių, kurios skiria tik tai 0,1 procentą. Ir galbūt to pakanka. Vis dėlto juk mes visi turime ryšių su savo šalyse veikiančiomis politinėms partijomis, todėl reikėtų daryti spaudimą ir jom, kad jos kažką darytų. Negalima tikėtis, kad vien iš europinio lygio mes padarysime pakankamą spaudimą. Dėkoju, žodis komisarui. Na, pabandysiu trumpai atsakyti. Mano nuomonė, šiandien rimtas bendradarbiavimas tik su JAV vyksta dėl klimataikos, tos energetikos maisto teikimo saugumo susitarėme, atsargiai judame į priekį, esu optimistiškai nusteikęs, bet nemanau, kad mus laiko tik tai bankų, o kad viską daro kiti Manau, visi investuoja ir mes, kaip ir kiti, turime duoti grinų ar ekvivalentiškų dalykų. Ponios Kalas klausimas dėl reformos e, žuvininkystės politikoje. Aš kalbėčiau apie visuotinį tvarumą. Būtent to turėtumėm siekti, tai yra iššūkis ir ES ir kitoms valstybėms dėl klimato kaitos priemonių um, apjungimo. Taip, iš tikrųjų, šis elementas turėtų būti integruotas į vystomąją politiką. Su kolege atsakinga už klimato kaitos dosie mes apie tai jau kalbėjome, bet jokių būdų nekalbame apie klimato kaitos e, finansavimą iš e, vystomosios politikos biudžeto. Tiesiog e, tai turėtų būti vystomosios politikos dalis. Suvokime, kad reikia papildomų lėšų, bet politika turėtų būti tokia labiau integruoto pobūdžio. O kai dėl energetikos, tai rengiu pasiūlymą, kuris bus pateiktas iki metų pabaigos. Ponas Gerero Salom uždavė klausimą, į kurį galiu atsakyti taip. Komisija ir komunikate mini 0,7 procentus nuo BNI. Europos vadovų taryba šį klausimą taip pat nagrinės. Esu nekarta apie tai rašęs ir manau, kad politika eina šią kryptimį. O kai dėl mūsų bendradarbiavimo, tai galiu pasakyti, kad mano laiške e, parlamentarai kviečiami išsakyti asmeninės nuomonės. Esu susitaręs, esu įsipareigojęs su jumis susitikti, kada tik galėsiu. Problema tik ta, kad daug keliauju, bet šiaip jau esu pasiruošęs aptarti šios klausimus ne visada pavyksta visus klausimus apimti ir iš tikrųjų reikia, reikia ieškoti e, pokyčių galimybės. Pone Gresler e, uždavė tikrai labai esminį klausimą, labai teisingai pastebėta. Ir būtent tai yra susijęs su pasikeitimu nuomonėmis. Kaip išmatuoti pažangą? E, siekiant ūkio pažangos, kuriant naujas darbo vietas, reikia spręsti ir šalutinius klausimus, kaip ir su skurdu. Reikia e, kalbėti apie visos visuomenės problemą. Būtent tokia yra bendroji nuomonė. Mums reikia žiūrėti į visą šalį, jos specifiką. Negalime e, padėti tik tai patiems neturtingiausiams visuomenės atstovams tose valstybėse. E, pokyčiai Azijos, Afrikos valstybėse tai įrodo. Tos valstybės turi būti augančios iš esmės. Matome, kas vyksta Pietų Afrikoje, kad ji laimėjo galimybę organizuoti pasaulio futbolo čempionatą. Bet visuomeniai kyla didžiulių, didžiulių iššūkių, o siekiant pažangos tenka išgyventi ir daug skausmo. Taigi mes turėtumėm talkinti ne tik tam tikroms visuomenės grupėms, bet ir visai visuomeniai. Dėl šios priežasties žmogaus teisės yra tokios svarbios. Keičiasi visuomenė ir jos kaita galėtų būti suvokiama e, taip. Kitas klausimas apie tai ar tikrai uh, gauname tų rezultatų, kurių tikimės. Mes turėtumėm suvokti, kokį įnašą darome, kokias pastangas ir kokių rezultatų jos turėtų atnešti. Ne visada tai lengva išmatuoti. Pavyzdžiui, švietimo srityje galbūt galima rasti rodiklių, sveikatos priežiūros taip, bet kaip išmatuoti tą bendrąją pagalbą biudžetui. Yra konkrečių projektų, tačiau kaip pademonstruoti tą pažangą. Aišku, gali nepasisekti, tačiau bent jau būsime pabandę. O kaip dirbti su valstybėmis narėmis? Na, aišku, kiekviena valstybė dabar e, suinteresuota kiek įmanoma daugiau mažinti išlaidas Na, bet vystomoji politika yra mūsų įsipareigojimas pasauliui. Štai pavyzdžiui, Palestinoje e, yra tokių konfliktų, kuriuos labai sunku išspręsti. Ir jeigu bendryje prieš 20 metų būtų išdrysusi e, drąsiau E, pasisakyti už konflikto sureguliavimą, tai būtumėm išvengę daugelio lėšų svarstymo, e, šveistimo ir, ir įvairių skaitant žmogiškasis aukų. E, Ta pati galiu pasakyti ir apie Somalį. Problemos yra dėl to, kad kažkada pritrūksta ryšto imtis atitinkamų griežtesnių veiksmų. Taigi tas 0,7 procentus bendrųjų nacionalinių pajamų yra labai mažas skaičius. Taigi ačiū visiems už klausimus, visuomet galite jų e, pateikti su manimi, e, tiesiogiai padiskutuoti ar pateikti klausimus netiesiogiai. Ačiū. Je veux remercier le commissaire Pibalks d'être resté avec Labai ačiū komisarui Pybalks už tai, kad pasiliko ilgiau nei buvo skirta. Jis pasiliko tol, kol atsakė visus klausimus. Tikrai jis įsipareigojo uh, naudotis galimybę atvykti čia dar kartą ir atsakyti mūsų klausimus. Tuo ir pasinaudosime ir iš tikrųjų uh, tokią galimybę e, trauksime. Uh, tokį galima sustikimą įtrauksime į mūsų darbo atverkę. Ačiū komisarė, kad atvykote. Nous allons maintenant aborder le point 5 de l'ordre du jour. O dabar pereikime į prie penktojo darbo atvarkės punkto. E, dėrybų rezultatai dėl antrojo kotonų susitarimo peržymo proceso. Norėtumėm pasveikinti su ponu Martinjahu, kuris yra Ispanijos karalystės nulatinės atstovybės Europos Sąjungoje atstovas ir kotonų dėrybų koordinatorius. Taigi dėkoju, kad atvykote ir pristatysite mums savo poziciją apie kotonų susitarimą. Jūs ir esate atsakingas būtent už AKR klausimų peržiūrą. Kaip žinote, mūsų komisija, e, komitetas seka šios procesus, ponas Pybalks ir visa komisija mus nuolatos informuoja apie pokyčius E, dabar jau atsiranda e, to susitarimo projektai, komisija pagal įgaliojimus e, yra įgaliotoj dėrybininkė. Dabar yra rengiamas ratifikavimo procesui, taigi valstybės narės įsijungs į šios veiksmus, rengdamos atitinkamus veiksmų planus susitarimo pasirašymas įvyks birželio 22 dieną e, dalyvaujant ministrams. Taip pat dalyvaus pirmininkaujančioji šalis, kurios atstovas ponas Agija dabar maksimum per penkias minutės pristatys pirmininkaujančio šalies poziciją. Taigi prašom žodis Jums, ponė Martin Agijai. suis désolée, je n'étais pas consciente qu'elle n'était pas dans la salle. Bon. Atsiprašau, sako pirmininkė, e, dar nepamačiau, kad ponas Martinėgujoje dar neatvyko, jis dabar kaip tik įėjo į salę, sveiki atvykę ir iš karto suteiksime jums žodį. Per penkias minutės prašom pristatykite pirmininkančio šalies požiūrį į kotonų susitarimo peržiūrą Taip pat e, prašyčiau mus informuoti apie susitarimo pasirašymą. Sí. <clears throat> Eh, muy buenos días, señora presidenta del Comité DEBE, señores. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Aš esu Martinas Jėgiu, esu nuolatinio Ispanijos atstovo prie ES patarėjas. Mano darbas yra susijęs su su AKR klausimais. Šiandien atvykau pristatyti pirmininkančios Ispanijos ataskaitą apie vykstančias dėrybas, apie tai, kaip sekasi dėryti su AKR partnerėmis e, ir tarti dėl antrosios kotonų susitarimo peržiūros. Norime kalbėti apie tai, apie tai, kas vyks po peržiūros. Turiu penkias minutės pristatyti pirmininkaujančios šalies pozicijai, todėl tikrai nekalbėsiu ilgai. Aptarsiu aktualiausius ir įdomiausius klausimus, būtent tuos, kurie aktualūs čia esantiems parlamento nariams. Kaip jūs žinote, antrasis skotinių sustarimo peržiūras pras prasi, procesas prasidėjo 9 metų vasarį, po to nutrūko peržiūros ir įvyko didelių politinių institucijų, ekonominių, priekybinių pokyčių bei finansinių pokyčių. Tai tokios trys pagrindinės dimensijos. Paskutinioji sritis, dėl jos dėrėmės nuo šių metų pradžios, kadangi Ispanija e, nori iš esmės dėrėtis dėl svarbių turinio pakeitimų susitarime, e, per, peržiūrėjus kotonų susitarimą ir atnaujinus peržiūros tekstą kovo mėnesį, naujoji redakcija yra geresnė bei geriau atspindi e, es siekius vystimosi pagalbos srityje. Mes parengėme tam tikrą bendrą platformą, parengėme bendrą es Afrikos santykius, santykių strategiją, taip pat įnešėme naujų elementų, kurie formuoja mūsų kasdienius e, santykių su AKR dalį, taip pat vystimosi pagalba, tūkstantmečio tikslai, saugumas, vystimasis, uh, živ, AIDS, e, maisto tiekimo užtikrinimas, programavimo metodų keitimas. E, Europos vystimosi fonde. Be to, e, pradėjome nagrinėti tam tikrus institucinius aspektus, norime sustiprinti AKR parlamentinės asamblėjos vaidmenį, taip pat sustiprinome e, šios asamblėjos vaidmenį, jūs, nemažai jūsų ten dirba ir labai aktyviai veikia. Kalbant pavyzdžiui apie priežiūrą, tikimės, kad atskiros AKR šalių vystimosi programos arba vadinami strateginiai dokumentai bei nacionaliniai planai bus E, duos daugiau naudos siekiant tikslų ir bus galima geriau kontroliuoti, kaip e, tikslai įgyvendinami. Kitas svarbus aspektas yra politinis dialogas. Žinote, kad e, komisijos iniciatyva bei gal parlamento prašymo, aš nežinau, ar taip yra, per dėrybas bandoma ieškoti naujos formuluotės aštuntajam straipsniui bei bandoma užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos. Šis aspektas yra labai aktyviai ginamas. Manau, kad direktorius Klaus Rudis Heiner nekarta buvo atvykęs į parlamentą ginti iš šios, šio aspekto, iki paskutinio e, paskutinės akimirkos iki pasirašymų e, kovo 19 e, dieną nebuvo tikr, tinkamai užtikrintas nediskriminavimas dėl seksualinės orientacijos. Deja, mes nieko nebegalime pakeisti, teko pasitenkinti kompromisiniu tekstu pagal antrąjį straipsnį žmogaus teisų hartijos. Mes bandėme tarsi vienašališką pareiškimą pridėti. Mes manome, kad šis straipsnis turi savaime siejasi su nediskriminacija dėl seksualinės orientacijos, dėje nepavyko mums to padaryti. Nenoriu čia visų nuliūdinti, bet šios koncepcijos įtraukimas į aštuntąjį straipsnį reišk, kad e, nediskriminavimas dėl socialinės orientacijos bus neišvengiama kiekvieno politinio dialogo tema. Štai Malavio vyriausybė nori nuteisti du asmenius apkaltintus homoseksualiais santykiais. Laikina pirmininkanti valstybė dėje negali pasidžiaugti dideliais pasiekimais šioje srityje. Bandome pagerinti ir 13 straipsnį dėl migracijos, bandome kažkokias formales uh, procedūras įvesti, e, ats, ryškiai atskirti teisėtą, neteisėtą migraciją, sustiprinti teisėtą migraciją, kovoti su neteisėtos migracijos srautais, procesus formalizuoti. Deja, mums nepavyko to padaryti. Tačiau per paskutinį dėrybų raundą buvo politinis pareiškimas priimtas, tai vis šitas. Pasakysiu dar, kad susitarimo peržiūrą, kuri, kurią pasirašė komisaras Pybalks kovo mėnesį. Turėtų būti pateiktas e, AKRS tarybai, kuri vyks 28-29 e, birželio Ugadugų mieste. Tai būtų tiek nusios informacijos, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dabar žodės ponai Kešman. Dėkoju. Ačiū pirmininkantų šalies atstovui, kad jis atvyko, kad pateikė informaciją. Tačiau turiu pasakyti, kad ne tik parlamentui kilo nuogastavimų dėl to, kad seksualinė orientacija bei živ sergančių asmenų klausimai būtų įtraukti. Tai atspindi ir kai kurių šalių politiką. Juk Europos parlamentas nesukuria šių dalykų, mes atstovaujame savo piliečiams. Dėl aštunto straipsnio jum, jum tikrai nepavyko pasiekti tikslų ir taip yra štai kodėl. Man atrodo, kad jūs labai neteisingai pateikėt informaciją dėl Malavio ir iš esmės mes atsitraukėme, mes nesilaikome savo pozicijos, mes pasakėme, kad nerenksime deklaracijos ir tokiu būdu mes pasiuntėm signalą atžangos keliu einančiom valstybėm ir lyg ir pasakėme, kad mes visiškai nerimtai žiūrime į seksualinių mažumų teisės. Ir aš pats esu šių pakraipų žmogus ir todėl leiskite pasakyti jums štai ką. Jei leisime diskriminuoti žmonės pagal jų religinius tikinimus, seksualinius tikinimus ir taip toliau, tikrai nieko nepasieksime. Ir tikrai signalas, kurį mes pasiuntėm jūsų instituciją kartu su komisija, tai tikrai buvo didžiulė klaida. Nes mes sakome, kad mažumų teisų pažeidimas šiuo atveju yra priimtinas. Mes netgi raginame juos tęsti tokius veiksmus. Juk mes aiškiai neišsakėm savo pozicijos, mes e, nepasakėme, kad mes parengsime deklaraciją. Jie galbūt tuomet irgi būtų pasakę, kad jie irgi parengs deklaraciją, bet mes tiesiog atsitraukėme. Mes neišdrysome ginti savo vertybių, kurios yra visuotinės. Noriu Jums priminti, kad vien Afrikoje bent 38 valstybės draudžia bet kokios rušies tos pačios lyties santykius. Ir už tokius veiksmus net yra taikoma mirties bausmė. Būtent todėl ratifikuoti šį susitarimą šiuo metu reikštų, kad mes didelę dalį visuomenės tiesiog išmetam iš šiukšlių dėžę. Ir tai taip pat reiškia, kad tokie žmonės kaip aš, jeigu gyvenčiau tose šalise, būtume visiškai nevertingi lyginant su kitais visuomenės nariais. Taigi, na, nežinau, kai jūs sakot, kad aštuntas straipsnis deklaracijoje yra patobulintas ir daug geresnis, dėje, bet aš tam nepritariu. Nes panašios nuostatos jau buvo anksčiau galiojusime susitarime, tad jūs nieko nepagerinot, nepatobulinot. Iš tikrųjų, jūs situaciją dar net pabloginot, nes atsirado frazė mutual concern. Kita pusė gali pasakyti, na taip, jums gal rūpi šis klausimas, tačiau mum ne. Ir mes vėl grįžom prie nulio. Ir panašu, kad jūs tiesiog paneigėte visą ankstesnio komisaro nuveiktą darbą bei jo pasiekimus įvairiose Afrikos šalise ginant žmogaus teisės. Jūs visiškai sužlugdėte savo pirmtako darbą. Nežinau, ar parlamentas ratifikuos šį dokumentą. Aš suprantu, kad yra tam tikra teisų hierarchija. Ir, na, nežinau, turbūt mano teisės bus ignoruojamos vienu ar kitu metu. Tačiau aš norėjau užsakyti jum poziciją ir norėčiau, kad jūs ją perdotumėt savo atstovams ir aš tikrai turiu pasakyti, kad nenuleisiu rankų ir toliau kovosiu, kad būtų atitaisyta ta žala, kurią jūs padarėte. Ir tikrai negalima leisti, kad tokia politika būtų tesiama ir jei ratifikuosime dokumentą, tai mes nusiusime tą pavojingą signalą ir pasakysime, kad AKR pozicija dėl daugumos teisių yra pagrindinė, o mūsų nuomonė yra net neverta ją ginti. Pirmininkė, atsiprašau, jeigu mano pasisakymas atrodė įžeidžiantis, e, tačiau aš kalbu iš širdies, aš turėjau ginti savo poziciją, nes tikrai aš galėčiau būti tas žmogus, kuris būtų suimtas Malaviją ir nusiųstas į kalėjimą daugeliui metų. Tad turime ginti tokius žmonės, jei neleidžiam, kad tai vyktų čia pas mus, jeigu tai nenutinka man čia, ES, tai negalim leisti, kad tai nuvyktų, įvyktų ir ten, Afrikoje. Taigi šis dokumentas, šis sustarimas turėtų atsidurti šiukšlių dėžėje, todėl kad jis tikrai nieko vertas. Ponas Gerens. Dėkoju, pirmininkė. Apie saugumo aspektą vystimės norėčiau pakalbėti, apie tai buvo užsiimt, užsiminta įžangoje. Man kyla daug neiškumų dėl saugos priemonės, kuri buvo ankstesnėme susitarime, e, abipusio saugumo priemonė, Ir norėčiau paklausti štai ką, ar ateityje bus ir toliau naudojamos tokios formuluotės, ar vis dėlto bus susidarėta dėl naujų formuluočių saugumo klausimų. Ponas Dėva. Ačiū. Labai atidžiai klausiausi pono Kešman pasisakymo. prisimenu tuos laikus, kai kovojome prieš aparteidą Afrikoje. Na, jei žmonės traktuojami kitaip, o homoseksualai patys nesirenka būti homoseksualais, jie tiesiog tokie yra, tai, na, tikrai kyla daug neiškum. Mano partija yra įsipareigojusi ir visuomet sako, kad visi yra vienodi, visus traktuosime vienodai. Taigi, pirmininkaujančios šalies atstovai man nepalieka jokio kito pasirinkimo, bet aš tiesiog turiu informuoti savo vyriausybę, kad jie nepritartų EDF. EVF, atsiprašau, finansavimui tolesniam. Dėkoju, ponas Matin Jaguai, tris minutės. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Porą dalykų norėčiau paminėti. Na, aš atstovauju pirmininkaujančiai šaliai ir noriu sureaguoti tai, ką sakė pora pasisakiusių parlamento narių, kurie gynė homoseksualų teisės. Pirmininkaujančiai šalis ir mūsų vyriausybė tikrai pirmauja kovoje už lygybę visiems. Nepaisant jų seksualinių pažiūrų ar, ar kitų pažiūrų. Ir tai nėra tiek žodžiai, tai yra faktas. Ir tikrai dėrybų metu mes neignoravom šių klausimų, mes juos kėlėm. Tik norėjau pasakyti ir norėjau jūs informuoti, kad tiek pirmininkaujančiai šaliai, tiek e, visom turbūt ES šalim, žmogaus teisės yra esminis, svarbiausias dalykas. Dėl jo net negali būti jokių kalbų, jokių dėrybų ar nuolaidų. Tačiau, kai mes dalyvaujam tokiuose dėrybose, tikrai atsiduriam sudėtingoje padėtyje. Tie, kas dalyvavote Ruandoje AKR generalinėje asamblėje matėte, kokios buvo Afrikos Sąjungos parlamento narių reakcijos į šį klausimą. Matė, kaip jie reagavo, tačiau, na, taip jau yra, tokia yra jų nuomonė, tokia yra jų pozicija ir požiūris. Na, o mes turėtumėm elgtis realistiškai. Turėtumėm tiesiog prisitaikyti prie dabartinės padėties. Jei susitarme būtų konkrečios nuostatos šiais klausimais, tai vis tiek per naktį nepakeistų padėties šalyje ir tai nereikštų, kad būtų nustota bausti arba persekioti e, kitos seksualinės pakrypos žmonės. Na, aš manau, kaip ir ponas Pybok sakė, mes turime ir toliau išlaikyti tą politinį įsipareigojimą, turime tęsti diskusiją šiais visais klausimais, turime šį konkretų klausimą nuolat įtraukinėti į mūsų diskusijas su AKR šalių atstovais. Ta, tos formuluotės, kurios dabar yra aštuntame straipsnė, tikrai leidžia tai daryti. Aš tuo tikiu, tai tikrai leidžia mums tęsti diskusijas šiuo klausimu su tom šalim. Aišku, viskas priklauso nuo to, kaip jūs interpretuosite tas formuluotės ir tą straipsnį, bet bent jau kaip aš viską suprantu, paliekamos atviros duris tęsti toliau diskusijas tokiais svarbiais klausimais kaip šis formuluotės pateiktos 8 straipsnėje buvo komisijos iniciatyva ir buvo norima naudoti tas pačias formuluotės kaip ir Lisabonos sutartyje. Kiek žinau, nėra jokių tarptautinių susitarimų ar konvencijų, kurias pasirašė AKR šalys, kuriuose būtų konkrečiai minimos žmogaus teisės ir kur būtų įtrauktas nediskriminavimo principas dėl seksualinės pakraipos. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet baigėsi jums skirtas laikas, dabar dar suteiksiu žodį ponui Cashman. Ačiū pirmininkė. Na, aš tikrai nuoširdžiai priimu e, atsakymą, tačiau realybė yra visai kitokia. Tarptautinių konvencijų pasirašymas skiriasi nuo dabartinės realybės. Mes jų dabar prašom pasirašyti susitarimą su mumis ir tam susitarimi, susitarime mes paminame savo vertybės. Na, visuotinė deklaracija labai svarbus dokumentas, jūs sakote. E, tačiau jeigu ji tokia svarbi, tai kodėl priespauda nemažėja, o tik tai griežtėja ir didėja? Taip, aš suprantu. Reikia žiūrėti priekį, taikyti tą progresyvų požiūrį. Ir Ispanija, kiek žinau, taip pat yra daug nuveikusi e, seksualinių mažumų e, gynybos e, kontekste. Tikrai vertinu jūsų darbą. Tačiau dėje turiu pasakyti, kad pirmininkaujančios šalies pasiūlymas ratifikuoti dokumentą yra neprimtinas. Labai ačiū. O dabar pereisime prie balsavimo. Šiek tiek pakeisime darbo tvarkę, išlaikysime tą laiką, kuris skirtas balsavimui. o klausimus komisijai pateiksime posėdžio pabaigoje. Ar tinka toksai darbo būdas? Balsuosime elektroniniu būdu, taigi pasiruoškite korteles. Suteiksim šiek tiek laiko, kad pasiruoštumėte. Pabandykime, ar veikia balsavimo įranga. Balsuokime, siekdami pabandyti. Ar balsavimo įranga veikia, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Gerai, įranga veikia. Pasiruoškime. Pranešimas dėl skurdo, skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo besivystančiose valstybėse. 18 pakeitimas balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Jam pritarta. Atrodo, kad taip. Atsiprašo pirmininkiais atmestas. 20 vienam balsavus, 17 prieš, 4 už. Dėl uh, uh, darbo tvarkos galbūt galėtume balsuoti iš karto, už kiek galima didesnį pakeitimų skaičių. Taigi balsuokime kartu dėl pakeitimų nuo 19. Tiksliau dėl 19 ir 20. Pastaba tai buvo bendras pasiūlymas, o ne dėl balsavimo dėl 19 pakeitimo. Balsuokime dėl 19 pakeitimo atskirai, atsiprašo pirmininkė. 19 pakeitimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Taigi, balsuota teigiamai pritarta. 21 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Jis atmestas. 22. Pradėkime balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Pakeitimas bal, e, žodžiu, ponas Görins, perskaityti. Monsieur Görins, vous voulez bien lire votre amendement Alors l'amendement oral à la teneur suivante appelle tous les pays. Taigi, kviečia visas besivystančias valstybės prisidėti prie darbo atvarkės siekiant užtikrinti tarptautinės darbo organizacijos oraus darbo darbo atvarkę ir siekti e, darbo vietų apsaugos, socialinės apsaugos ir tikro socialinio dialogo. Ar galime balsuoti? Balsamas pradėtas. Balsamas baigtas. Balsuota už. Balsuokime iš karto dėl 23 pakeitimo, pakeitimų tiksliau nuo 23. pirmininkė, bet galbūt balsuokime dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Dėl 23, vien dėl 23 balsuokime. Balsuokime dėl B23-24. 23-24 pakeitimai balsamas pradėtas. Ar visi balsavo? Balsamas baigtas. Primta. Toliau 25. Dėl 25 balsuokime. Balsamas pradėtas. Ar visi balsavote? Baigtas. Atmestas. 26 ir 27 ir 18 pakeitimai balsavimą pradėkime. Dėl visų trijų iš karto e, balsavimas baigtas. Balsuota teigiamai. Pakeitimas žodžių numeris 2. Ponas Mitchell, jis norėtų perskaityti savo pakeitimą žodžiu. ponas Görins perskaitys. Taigi, pona Mišel, žodinis pakeitimas, galbūt bus sunku įsuprasti, tačiau išklausykime. Primena, kad valdysena yra įtraukiama į e, teisėtos demokratinės e, valstybės sampratą, įeina į piliečių ir demokratijos teises Taigi valstybės turi užtikrinti tvirtą valdymą, teisingumą, administraciją, sveikatos apsaugą ir apsaugoti žmonių teisės bei pagrindinės laisvės. Samas pradėtas, e, baigtas. Priimta. Kitas pakeitimas, numeris 28, balsuokime dėl 2, 28 ar 29 ir 5. Dėl 3. Balsamas pradėtas. Ne, kažkas prieštarauja tokiai galimybei. Taigi balsuokime atskirai dėl 28. Pradėkime balsamą. Balsamas baigtas. Priimta. 28 pakeitimas balsuoti pradedame. 29. Balsavimas baigtas. Balsuota teigiamai. Penktas pakeitimas. Užimtumo komiteto Balsuokime dėl visų komiteto pakeitimų iki 14. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas, pritarta visiems šiems pakeitimams. Toliau 31 balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 32 pakeitimas, balsamas pradėtas. Ar visi balsavote, balsamas baigtas. Taip pat atmestas. MPL 25 balsamas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Priimta. Toliau balsuosime kartu nuo 29 iki 36 pakeitimų. 29.36 balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 37. Pirmoji dalis. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsavimas pradėtas. Baigtas. Atmestas. Atmesta antroji dalis. 38 pakeitimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Kompromisinis pirmasis pakeitimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 40, 41 ir 42. Balsuokime kartu. Balsamas pradėtas. Balsamas baigtas. Priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Galime balsuoti dėl visų pakeitimų iki 46-ojo, ar pritarėte tokiai galimybė. Ne iki 45-ojo, atsiprašo pirmininkė. Nuo antro kompromisinio iki 45-ojo balsavimą pradėkime. Balsavimas baigtas. Pritarta visiems pakeitimams. MPL L10. Pakeitimas. Balsamas pradėtas. Balsamas baigtas. Pritarta. Keturiasdešimt devintas pakeitimas, balsamas pradėtas. Ar balsavote? Balsamas baigtas. Atmestas. 50. Balsamas pradėtas. Baigtas. Priimta. 51. Pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris 3. Pasamas pradėtas. Pasavimas baigtas. Pritarta. Penkiasdešimt trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtasis žodinis pakeitimas. Ponas Gerins, gal galite perskaityti? Kviečia imtis papildomo esminio finansavimo siekiant kovoti su klimato kaitos ir pasaulio ekonominės krizės poveikiu besivystančioms valstybėms. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, pirminkė, dar kartą turime balsuoti. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dvidešimtasis užimtumo komiteto pakeitimas, balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas, priimta. 54 balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas, atmestas. 55 balsavimas pradėtas, Balsavimas baigtas. Atmestas. MPL 24-26 balsuokime kartu dėl šių dviejų pakeitimų. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Atmesti abu pakeitimai. Kompromisinis penktasis pakeitimas balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 57 pakeitimas balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Balsavome dėl 57 pakeitimo. nes 56 atkrenta. Taigi, 57 pritarta. Toliau kompromisinis šeštasis pakeitimas. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Priimta. Penkisdešimt devintasis nuo 59 iki 63. Kažkas tam nepritarė. Taigi nuo 59 iki MPL 16 balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiems pakeitimams. MPL 27 balsavimas pradėtas. Balsavote, balsavimas baigtas. Pakeitimui nepritarta. 17 ampolė pakeitimas, balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas, pritarta. Balsuosime nuo 28 pakeitimo iki Iki 60 du pakeitimai balsuokime. Dėl abiejų kartų balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Pritarta. Žodinis penktasis pakeitimas, prašom perskaitykite. Ne, MPL 15 balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Atsiprašau, 12. Pritarta. 63. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Dabar balsuojame dėl 62, 62 ir 61, atsiprašau, 62. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 64 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis kompromisas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintam. Taigi 65 atkrenta. Užimtumo 13 pakeitimas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis žodinis pakeitimas. Ponas Gerins perskaitys mums jį. Louis Michel priminama, kokie kriterijai turi būti taikomi vystimo fondams, kaip instrumentams e, užtikrinti vystomai bendradarbiavimą. Taigi balsuojame, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintasis žodinis ir aštuntasis žodinis pakeitimai. Ne, negalime dėl jų kartu balsuoti. Septintasis žodinis, kolega Görins pristatys, prašome ES labai griežtai užtikrinti, kad būtų mm, laikomėsi kotonų nustatytų reikalavimų. Prašome balsuoti. Pone Sergarus galėčiau pritarti šiam pakeitimui, jeigu mes tiesiog pridurtumėme šią frazę prie esamo teksto, bet nepakeistumėme šio pasiūlymų esamo teksto. Negirdėjau jau, ką sakėte, gal galėtumėte pakartoti. Pritarsiu šiam pakeitimui tik jeigu bus šis tekstas pridėtas prie esamojo, bet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 Aštuntasis žodinis pakeitimas. Reikia, e, kad kolega Gerintas mums jį perskaitytų. Aštuntasis žodinis pakeitimas. Pardon, ah non, excusez. Souligne aussi bien qu'aussi bien le fonds. Pabrėžia būtinybę, kad Europos vystimasi fondai. E, aš jau skaičiau aštuntąjį pakeitimą sako kalbėtojas, atsiprašau, suklydau, pabrėžiame, kad Europos vystimosi fondas kaip vystimosi pagalbos instrumentas turi atitikti tam tikrus griežtus atitikties bei patikimumo kriterijus. Balsuojame dėl šio žodinio pakeitimo ir visi balsavote, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 68. Prašome balsuoti. Ir visi balsavote. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Užimtumo 22 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime bendrai dėl 69, 70, 71 ir 72. Ne, prie yra prieštaravimo. Taigi 69, prašome balsuoti, baigime balsuoti, patvirtinta. 70, prašome balsuoti, Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 71. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 72. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti, patvirtinta. Septyniasdešimt ketvirtasis, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. patvirtinta. 75. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septyniasdešimt šeštasis, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmest. 77. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Patvirtinta. 78. Balsuojame. Baigiame balsuoti patvirtinta. 79 iki 82 balsuosime dėl jų bendrai iki 81 pasitaiso pirmininkė. Iki 81 prašome balsuoti dėl šio bloko. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 82. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 86. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 87. Prašome balsuoti. Gal galime sudaryti pakeitimo bloką 87 iki 90. Ne, negalima. Taigi 70, 87 prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosim 88, 89 kartu. Ne, negalime balsuoti kartu, taigi tik 88 balsuojame dėl jų. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Aštuoniasdešimt devintas balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Devyniasdešimtasis prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Galime sudaryti pakeitimų bloką 91-92. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Dėja nepavyko sudaryti bloko, taigi 92 balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. 93 prašome balsuoti. Baigime balsuoti, jeigu jau visi balsavote. Atmesta. 94 balsuojame. Baigime balsuoti atmesta. 95. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 96. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 balsų prieš atmestą. Dabar balsuosime dėl konstatuojamųjų dalių. Penktasis pakeitimas. Balsuojame. Atmesta. Šeštasis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintum. negalime 7, 8, 9 balsuoti kartu, todėl tik dėl 7 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 8, 9 kartu dėl jų balsuosime. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestame. Dešimtasis žodinis. Ponas Görins mums jį perskaitys. Suteikė paramą besivystančiams valstybėms, kuriant subalansuotą vystimosi strategiją, tačiau reikia atsižvelgti į e, esamus reikalavimus dėl klimato Prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Dešimtas pakeitimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tryliktasis. Baigiame balsuoti. Atmestame. Keturioliktasis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmesta. Vienuoliktasis žodinis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 16. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmestas 17. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau Pirmas, antras dėl jų kartų balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Trečiasis balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Prašome balsuoti. Ir visi balsavote. Baigime balsuoti. Patvirtinta. D'accord. Donc, euh, <coughs> un grand merci à Madame Teokarus. Dėkoju visiems. Dabar e, taip pat dėkoju ir poniai Teokarus už puikų darbą. Chairman, vote... Pirmininkė, ar galima dėl sekančio pranešimo NBLOG balsuoti? Norite dėl viso pranešimo balsuoti NBLOG vienu kartu? Taip, gerai, tai yra pono Mitchell pranešimas. Ir balsuosime iškart dėl visų pakeitimų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienbalsiai. Taip pat turime balsuoti dar dėl viso dokumento su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Vėlgi M blok. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Taigi visa nuomonė su pakeitimais taip pat yra vienbalsiai patvirtinta. Dabar balsuosime dėl vystomo bendradarbiavimo finansinės priemonės. Vėlgi ponas Mitchell yra autorius. Vėlgi N blok balsuojame dėl visų pakeitimų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Vėlgi vienbalsiai patvirtinta. Dabar balsuojame dėl galtinio teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Vienbalsiai patvirtinta. Puiku. Dėkuoju ponui Mitchell. Ačiū už puikų darbą. Oui, on a le bon, bon, bon nom de, de la personne. Hein? D'accord. Comme vous le savez, la Commission développement. Kaip žinote, mūsų komitetas atsiuntė delegaciją. Tiksliau tai buvo jungtinė AFET ir biudžeto komiteto bei mūsų komiteto atstovų delegacija. Vykome į Palestiną ir Gazą. Praeitą savaitę mūsų komitetui atstovavau aš, ponas Trifler ir ponas Vėgel. Vykome į Gazą. Išsame ataskaitą pateiksime per kitą posėdį. Tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad tai, ką matėme Jeruzalėje, rytinėje Jeruzalėje, tai tikrai buvo siaubinga. Matėme, na, sienas, pastatytas sienas, kurios skiria, atskiria žmonės, e, ypatingai rytų Jeruzalė ir vakarų krantą, bet mūsų ataskaitoje bus, aišku, daugiau informacijos, kaip žinote. Izraelis atsisakė įsileisti Europinę delegaciją į Gazą, e, mūsų stabdė prie sienos su Egiptu. Tačiau mums pavyko autobusu vis dėlto ten nuvykti. Mes aplankėme kelias vietovės, kelis apžiūrėjome projektus vykdomus. Taip pat vykome ten, susitikome ir su investicijų banko atstovų. Jis mus informavo, kad visi projektai dabar yra išaldyti, sustabdyti ir teisėtos veiklos vykdyti ten neįmanoma. Viskas vyksta tik per tunelius, tad yra tikrai išsikerojus juodoji priekyba. ir rekonstrukcijos darbai pagal jungtinių tautų nuostatas taip pat yra sustabdyti. Pabėgėliai gyvena pasibaisėtinam sąlygom. Tad, kaip žinote, labai sunku gauti statybinių medžiagų, cemento, todėl neįmanoma vykdyti statybų, statyti naujų pastatų, kurie tikrai palengvintų žmonių padėtį. Na, be abejo, cementą galima įsigyti juodojoje rinkoje tai žino net ir tarptautinės organizacijos. Ir statybos vyksta gazoje, tačiau jos vykdomos su cementu, kuris buvo įsigytas juodoje rinkoje. Korupcija be abejo yra neatskiriama kasdienio gyvenimo dalis. Taip pat yra įvesti ir apribojimai žvejybai gazos gyventojams prieš tai jie galėdavo žvejoti nuo kranto nutolę net šešių jūrmilių atstumu tač, ir gaudyti sardines, tačiau dabar to jie daryti nebegali, yra įvesti draudimai, apribojimai, taip pat be abejo matėme ten ir e, siaubingą maisto krizę, nes didelė dalis žmonių gyvena vien iš subsidijų, iš pašalpų, iš pagalbos, kurią gauna. Mes pasikvietėm ponę Viržinį Aveler, e, kad ji pateiktų mums informacijos apie humanitarinę padėtį gazoje. Turiu pasakyti, kad visa delegacija parengė pranešimą spaudai kuriame reikalaujame, kad būtų nuimta gazos blokada, nes mes matėme ir akcentuojame, kiek žalos daro ta blokada ir kad ji padėjo suklestėti juodai rinkai. Nelegaliai rinkai. Taip pat tai yra priespaudos puikia priemonė. Ir net 50 procentų e, blokados situacijoje aplinkybėm gyvenančių žmonių yra jaunesni nei 18 metų. Mes taip pat lankėmės keliose laikinose mokyklose, žiūrėjom kokios ten sąlygos. Taip pat maždaug 6 tūkstančiai naujų mokinių turėjo pradėti eiti į mokyklas šiais metais, tačiau be abejo tai jau dabar bus neįmanoma, nes trūksta tiek pačių mokyklų, pastatų, trūksta mokytojų, apskritai sąlygos tam yra visiškai nepriimtinos, taigi mes savo pareiškime reikalaujame, kad būtų atšaukta gazos blokada. Ir turiu pasakyti, kad po savo vizito mes grįžom į savo valstybės ir tikrai buvom šokiruoti, kai sužinojome apie Izraelio ataką prieš NVO laivų flotilę, prieš flotilę, kuri norėjo nugabenti e, humanitarinę pagalbą ir tam tikrus produktus kenčiantiems gazos ruožo gyventojams. Taigi pranešime mes reikalavome, kad būtų pradėtas e, nepriklausomas tarptautinis tyrimas. Ir šiuo, šio tyrimo metu reikėtų išsiaiškinti, kasgi iš tikrųjų įvyko. Jau anksčiau matėme ir žinome, kad Izraelis kontroliuoja visas žiniasklaidos priemonės. Tai padarė labai sparčiai per pirmas 24 valandas Ir e, iki šiol labai sunku gauti aiškios patikimos informacijos apie šį incidentą. Jungtinės tautos taip pat reikalavo, kad būtų pradėtas objektivus tarptautinis tyrimas, tačiau jie nereikalauja nepriklausomo tyrimo. Priešingai nei mes, tad nežinau, kaipgi susiklostis situacija šio klausimu, koks bus pradėtas tyrimas. Vienai par kitaip, manau, kad tikrai labai svarbu, kad mūsų delegacija nuvyko į Gazą ir tikrai surinkome daug informacijos ir mūsų vizitas susilaukė daug dėmesio iš vietos gyventojų. Siūlau artimiausių metų surenkti posėdį, e, į kurį pakviestumėm ir jungtinių tautų žmogaus teisų atitinkamos skyriaus atstovus ir padiskutuotumėm šiuo klausimu. Manau, kad surinkome tikrai daug informacijos ir mes nuolat daug dėmesio skiriame pagalbos teikimui, humanitarniai pagalbai, tad turime surenkti tokias diskusijas, bet manau, kad ponė Vilar taip pat pateiks nemažai informacijos, pačios naujausios informacijos iš gazos ir dabar suteiksiu jai žodį penkiom minutėm. Labai ačiū, ponė Džioli. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį susitikimą. Taip pat dėkoju Jums ir delegacijos nariams, e, kurie pritarė mūsų darbui praeitos savaitės apsilankimo metu. Taip pat noriu e, pasakyti, kad E, e, džiugu, kad buvo pritarto NVS mandatui rūpintis 4,7 regiono pabėgė, milijonais pabėgėlių. Taigi apie, apibendrinsiu situaciją gazoje. Keletą statistinių duomenų. Iš pusantro milijono gazos gyventojų gyvenančių maždaug 40 e, ant 10 km teritorijoje priklauso nuo vienokios ar kitokios pagalbos, maždaug pusė jų nedirba. Uh, 2007 birželį buvo uždaryti perėjimo punktai, e, dėl to užsidarė apie 90 procentų visų įmonių, 94 procentai dirbančiųjų prarado darbus. 56 procentai gazos gyventojų yra jaunesni nei 18 metų mokyklose dažniausia mokosi netgi iki tūkstančio moksleivių, vienoje klasėje yra maždaug 50 moksleivių. Na, o kai dėl prieigos teisų, tai reikia užtikrinti, kad visi šie pagalbos reikalingi pusantro milijono gyventojų gautų pagalbą atvežama maždaug 80 sunkvežimių per dieną. Pavyz palyginimui, Pasaulio bankas ir ES įvertino, kad per dieną minimaliai 500 uh, e, sunkvežimių turėtų įvažiuoti į gazos ruožą, kad pateiktų reikiamą pagalbą. 475 uh, e, sunkvežimiai prieš Hamas perimant valdžią įvažiuodavo į teritoriją iki 2007 sausio. Uh, 2005 gruodį tai buvo 584 sunkvežimiai. Taigi apsunkėjo patekimas į teritoriją, labai sunku įvežti a, statybos medžiagas, kurių ypatingai reikia po konflikto įvykusio praeitais metais. Vyksta labai griežti ribojimai, įvežant ir, pavyzdžiui, a, maisto priemonės, tokias kaip ogienė šokoladas, a, taip pat visai neleidžiama įvežti tekstilės gaminių, ribojamas plastikinių žaislų patekimas. Prieš keletą savaičių Izraelio valstybė atskleidė uh, turinti dokumentų, uh, kurie leistų įvežti tam tikras prekes į gazos, gazos ruožą. E, sakoma, kad jau yra sudaryti tie leidžiamų prekių sąrašai, kurie galėtų patenkinti minimalius reikalavimus užtikrinti gazos ruožo gyventojų maitinimą sąraše yra numatyta tik 81 prekė, kuri gali patekti į gazą. Pavyzdžiui, negalima įvežti e, benzino ar gazolino nuo 2008 metų. Gazoje esanti elektros jėgainė gali gauti tik tai pusę reikiamo, atsiprašau, vieną trešdalį reikiamo kūro. Negalima įvežti būtinėms reikmėms reikalingų dujų, jos dabar tos, kurios yra, gali patenkinti tik tai pusę visų e, reikalavimų. Taigi e, Tai reiškia, kad trūksta išteklių, dažnai nutrūksta elektros tiekimas ir tai turi labai neigiamo, įtak, neigiamos įtakos kasdieniam gyventojų gyvenimui. Pavyzdžiui, e, sveikatos priežiūroje kyla rimtų problemų, trūkstant atsarginių transporto priemonių dalių, negalima jų remontuoti, taigi suprantate, kad vairių paslaugų tiekimas yra nutrūkęs. Grėsmės didėja, o sveikatos priežiūros sistema negali patenkinti a, a, Palestinos pramonės po, gyventojų poreikių. Aišku, leidžiama įvežti kai kuriuos vaistus ir pagrindinės vartojimo prekes. A, Tačiau reikia užtikrinti sistemos funkcionavimą. Nepakanka vaistų, reikia įrangos, reikia jos atsarginių dalių, reikia tą įrangą prižiūrėti, sudaryti reikiamas sanitarinės sąlygas, reikia įleisti gydytojus, kurie turėtų reikiamą išsilavinimą ir turėtų reikiamas darbo priemonės. Visą tai padarys sistemą veiksmingą. Kai dėl tunelių dėl ekonominės blokados. Žinote, kad tuneliai yra labai svarbi gyvybinė arterija. E, Teritorijoje yra apie 1200 tunelių ir uždarius oficialius sienos skirtimo punktus būtent naudojamasi jais. E, patys neturtingiausi, e, jų skaičius beje didėja, E, naudojasi tais tuneliais. Praeitais metais asmenų negalėjusių užsimokėti už savo jų šeimų maistą padidėjo nuo 100 tūkstančių iki 300 tūkstančių. Taigi bet kurioje pasaulio vietoje tai būtų netoleruotina statistika. Jungtinės tautos per įvairius pilotinius projektus jau įrodė, kad turi mechanizmų, kaip vežama produkcija panaudoti. E, štai AFET komitete buvo pristatyti tokie mechanizmai, kad būtų galima jais pasinaudoti. Ir patikrinti paprasčiausia, ar tos siūstos prekės yra gautos. Uh, Nuo 2007 metų gazoje palestiniečių padėti ženkliai padidėjo e, dėl skurdo, dėl maisto tiekimo nesaugumo, dėl to negalima atstatyti sugriautų teritorijų, o gyventojai tampa vis labiau priklausomi nuo išorinės pagalbos oficialių gazos sienų atverimas tam, kad reguliariai žmonės ir prekės galėtų judėti iš ir į gazą, yra vienintelis būdas sustabdyti šią humanitarinę katastrofą. Tokių sienų atvėrimas leistų išvengti vakarykščių, būtų leidęs išvengti vakarykščių kategorijų. Taigi įvairios suinteresuotosios šalis siekia užkirsti kelią smurtui, pavyzdžiui, jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Unres, generalinis komisaras Filipo Gandė yra kartu kalbėję apie tai, kad tokios tra tra e, tragedijos yra išvengiamos, jeigu būtų jų išvengta, jeigu būtų atsižvelgta į tarptautinės bendruomenės kvietimus nutraukti tokį netoleruotiną gazos e, uždarimą ir blokadą. E, taip, kaip sakoma prezidento pareiškime, e, tam tikras skaičius asmenų žuvo ir tam užkirsti kelią būtų galima atliekant tarptautinius standartus tenkinančius teisinius tyrimus. Taigi e, čia reikia laikytis Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos numeris 1860. Ačiū. Monsieur Mitchell, vous avez la parole. Thank you, President. Ponas Mitchell, ačiū ponė pirmininkė, noriu padėkoti jums, delegacijai, e, kuri vyko į Gazą ir mūsų svečiui. Žinome, turime e, užjausti visus, kurie kenčia, jie turi teisę gauti maisto, vaistų, patekti į ligoninės ir panašiai. Žinome, kad vienintelė išeitis tai dviejų valstybių sprendimas. Airijoje viskas truko 30 metų, dabar jau šviečia saulė, bet jos mes laukiame lygiai 30 metų. O per tuos 30 metų žuvo labai daug žmonių. Mano patirtis Šiaurės Airijoje rodo, kad kad reikia padėti žmonėms apsispręsti, tačiau negalima primesti iš šalies. Ir e, aišku, Izraelio kariai vykdo išpolius, tačiau prieš juos taip pat vykdomi išpoliai. išpoliai. Na, E, nors buvo pastaro išpolio metu buvo teigiama, kad e, buvo tik tai lengvai ginkluoti Izraelio kariai, tačiau aš mačiau, kad e, buvo ir sunkesnės ginkluotės. Žinoma, niekas kol kas nežino, kas tikrai įvyko. Kiekvienas žmogus ten buvęs turi savo versiją, tačiau mes turime rasti tiesą, kitaip turėsime tenkintis propagandą. Aš nemanau, kad humanitarinę pagalbą galima teikti būtent tokiu būdu. Aišku, intencijos buvo labai geros. Airijos spaudoje buvo pasakyta, kad e, 500, e, 50 tūkstančių tonų e, supuvo dikumoje, kadangi nebuvo galima jų pristatyti į gazos ruožą tinkamų būdų. Aišku, e, Reikia kuo greičiau užtikrinti, kad būtų žmonės paleisti, kad būtų atvertos sienos, kad e, siena su Egiptu būtų atidaryta, gal egiptiečiai kartu su europiečiais galėtų padėti teikti pagalbą. Žmonėms reikia mm, vaistų, maisto ir jie galėtų patekti per Egipto sieną. E, taigi, manau, čia atėjo laikas veikti bendrai. Mane domina komisijos reakcija, kaip ji sureagavo, ką mūsų specialioji galiotinė nuveikė, kokiagi būtent komisijos pozicija buvo po šių įvykių. Ačiū. Dėkui. Pone Grės, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaprastai džiaugiuosi, kad Šiandien diskutuojame apie gazos ruožą, kad klausimas buvo įtrauktas į darbų tvarkę. Reikia aptarti tuos liūdnus pastarųjų dienų įvykis. Prašymą komisijos vardu atlikti tarptautinį nepriklausomą tyrimą pateikė ponė Eštont. Žinoma, reikia imtis diplomatinių priemonių, bet taip pat turime spausti Izraelį, kadangi jie pažeidinėjimus, žmogaus teisės, žuvo žmonės. Kalbėti apie žmogaus teisės yra gražu ir gera, bet turime imtis konkrečių veiksmų. 18 milijardų eurų buvo išleista per pastarosius 20 metų. Kągi daro Euromedas bei kaip sekasi mums, mums primtina visuomenės modelį padėti kurti. Taip pat reiktų paprašyti, kad vystimosi komitetas kreiptųsi į tarybą ir komisiją nutraukti e, bendradarbiavimo susitarimą su Izraeliu dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų. Taip pat reikia prašyti nutraukti bet kokius kitus esamos susitarimus. Ačiū, ponė Krito. Ačiū iškart pabrėšiu savo nuomonę. Turime pabrėžti, jog neteisinga strategija pasirinkta. Galime pasidžiaugti sėkmingais vizitais vakarų krante, Nablusės susitikimas su premjeru Fajadu. Tačiau kas buvo padaryta palestiniečiams, pasiektas 8 procentų ekonomikos augimas, daugeliu žmonių situacija e, stipriai pagerėjo, manyčiau, reikia jam padėti didinti savo įtaką e, gazos ruožė, e, nors jis ten ir nėra išrenktas, bet panašius politikus vakarų krantį ir gazos ruožo reikia remti. Taip pat diskutavome uh, su aukštais gazos pareigūnais. Noriu tarti keltą žodžių apie tai, kaip vystosi įvykiai. Finansuojame ne tik palestiniečių teritorijas, bet ir okupuotas teritorijas. Jau ta, tas daroma ilgus metus, milijardai eurų išleisti. Finansavimas vyksta per įvairiausius mechanizmus ir organizacijas reikia e, principinę poziciją užimti Umroje. Mes esame pagrindiniai donorai, 70 procentų lėšų gauna iš e, S biudžeto tiesiogiai, kitas lėšas iš valstybių narių biudžeto, toliau JAV finansuoja, Norvegija. Ir vos vieną procentą lėšų suteikia arabų valstybės. Gal reiktų paprašyti ponios Aštont e, kreiptis į arabų valstybės, kur neretai yra labai turtinga, padėti, prisidėti prie donorų e, e, veiklos. Mes mokome daugiau nei 10 tūkstančių algų mokytojams, gydytojams ir panašiai. Jeigu mes nustosime mokėti, jie nueis dirbti Hamasui. Tai akivaizdu. Manyčiau, turime pasidalinti finansavimo naštą su arabų šalimis, o pačios arabų valstybės tikrai turėtų parodyti susidomėjimą įnešti savo indėlį. Ačiū, dabar žodis ponui Gerins. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart pažymėsiu šiandienų situaciją stiprina radikalus abiejose pusėse. Antra, tai, kas nutiko, yra siaubinga ir viskas dar labiau blogėja. Trečia, norėčiau pasidžiaugti, ką UNRA daro gazos ruože. Tai bešališka organizacija, ji užsima humanitariniais darbais. Aiškiai parodėte, kągi reikia padaryti. Mes turime elgtis nešališkai. Tačiau turime labai griežtai ginti savo principus. svarbiausias mūsų uždavinys – ginti žmogaus teisės. Turime čia labiausiai kalboti apie saugumą ir humanitarinius aspektus. Būti saugiu yra pagristas žmogaus e, troškimas. Mes turime užtikrinti prieigą prie švietimo, tinkamam užtikrinimą maisto produktų, turime kovoti prieš smurtą. Mes turime siekti, kad humanitarinė pagalba būtų leidžiama į gazą, aišku, tinkamai patikrinus. Nėra jokios priežasties tęsti e, gazos rožo blokadą, kuri taip smaugia jos gyventojus. Gal prieš keletą metų ir buvo kažkoks pagrindas, bet jau tuomet situacija buvo siubinga, o dabar ji dar labiau pablogėjusi. Ir paskutinis aspektas, bendraujant su susijomis šalimis turime ieškoti nusaikių pusių, nusaikių žmonių. Būtent nusaikiosios jėgos sugebės susitarti. Turime visas galimybės pasiekti tikslą, būtent mes teikiame didžiąją dalį pagalbos. Kaip teisingai pažymėjo ponas Mitchell, reiktų prieigos per Egiptą ieškoti. Es e, iš visų jėgų turi stengtis užtikrinti, kad mūsų reikalavimai būtų išgirsti ir įgyvendinti. Ačiū, ponas Kešman. Um, thank you, Madam Chairman, and thank... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už informaciją, kurią pateikė delegacijos vardu, taip pat dėkoju Korinai. Taip pat dėkoju ir Junktinių tautų organizacijos atstovai tikrai pritariu tam, kas jau buvo sakyta, pritariu ir jūsų prašymui, tiksliau reikalavimui, kad būtų atliktas nepriklausomas tarptautinis tyrimas. Tačiau turiu pasakyti, kad jei nebūtų blokatos, nebūtų ir šio pastarojo tragiško įvykio tikrai nuolat kalbame tai, kad reikia dėrėti su nuosaikiaisiais, tačiau, kai matom tokius įvykius, tai išprovokuoja atitinkamus tokius pat įvykius ir iš kitos pusės. Tai yra, tai skatina ekstremizmą. Vienintelis kartas, kai mes balsavome už asociacijos susitarimo sustabdymą, tai buvo būtent dėl ankstesnio uh, Izraelio ir ES susitarimo. Ir man atrodo, kad turime teikti parlamentui pasiūlymą ir būtent tokį dalyką rekomenduoti. Jei nepritaikysime antro straipsnio, tai yra žmogaus teisų nuostatos, tikrai kyla rimta grėsmė mūsų darbo rimtumui Tad tikrai dėkuoju už visą pateiktą informaciją. Iki šiol mes e, taip e, detaliai nediskutavom šio klausimo ir šalia manęs sėdi ir koordinatorių šio klausimo. Tikiuosi, kad tikrai tai bus aptarta. Ir e, manau tikrai geras sutapimas, kad jūs lankėtės gazoje būtent šiuo svarbiu metu ir tikiuosi, kad greitų laikų gausime raštiškai išsame ataskaitas rekomendacijom. Bet nepamirškime realybės, kaip sakė ponas Mitchell dabar, kai žiūriu į Airiją, kai žvelgiu į Izraelio padėtį, realiai suprantu, kad reikia sėsti ir dėrėtis su tais, su kuriais kažkada sakėm, kad niekada, niekada nesidėrėsime. Yra teroristų, kurie save vadina laisvės kovotojais. Tačiau anksčiau ar vėliau visus jų argumentus taip pat reikia aptarti, nes priešingų atveju kančios tik tęsis. Ponas Stifler. Dėkoju. Pasistengsiu nekartoti to, kas jau sakyta, bet norėčiau pritarti tam, kas sakė ponas Kešman ir Giorins. Manau, reikėtų elgtis atsargiau ir nereikėtų e, painioti šio išpolio, kuris įvyko prieš porą dienų su bendraja padėtimi gazo, nes tai yra iš esmės kauzalinis ryšys. Ir negalima sakyti, kad, na, blokada turi būti pašalinta vien dėl to, kas įvyko dabar prieš porą dienų. Ne, tai tiesiog eilinį kartą parodo, kokia yra bendroji situacija ir realiai žmonės yra verčiami, priversti gyventi saubingomis sąlygomis ir kol blokada nebus nuimta, niekas nepasikeis. Pritariu tam, ką sakė ponas Giorins, reikia susijęti humanitarinius aspektus su saugumo aspektais ir turbūt tai padėtų pasiekti pažangos. Ačiū. Pane Cimer. Norėčiau padėkoti visiems, kurie suteikė mums informacijos. Mes kaip devenariai bei savo frakcijose turėtumėme kovoti už parlamento rezoliuciją bei paprašyti, kad asociacijos susitarimas su Izraeliu būtų peržiūrėtas. Manyčiau, kad gay Mitchell reikalavimai yra svarus. Turime, kad užtikrinti, jog nepriklausoma komisija išnagrinėtų visus įvykius, įvairiausios versijos yra apie šių laivų pagrobimą, bet negalima, kad būtų tiesiog svaidomasi kal, vertinimais, kad būtų pasitelkiama suklastota vaizdo medžiaga, kuri pavėluotai teikiama internete ir taip toliau. Reikia viską išsiaiškinti. Žuvo devini žmonės, daug buvo sunkiai sužeistųjų. Negalima prieš to tai užmerkti akių. O žvilgsnis į Vokietiją būtų toks. Nuolat apgailestauju, jog e, dėl mūsų istorinės praeities tenka labai aptakiai reaguoti į įvykius artimuosiuose rytuose. Pasakysiu, Izraelio e, vyriausybės kritika nėra e, prilygintina antisemitizmui. Šioje valstybėje gyvena ne tik žydai, bet ir daug kitų tautybių žmonių reiktų palaikyti tas jėgas Izraelyje, kurios yra nusaikios, kurios e, nepritarė dabartiniai oficialiai Izraelio politikai. Manau, turime mm, apeliuoti į žmogaus teisų vientisumą, kalbėdamėsi su abiejomis pusėmis Na, mes e, suvokiame, kodėlgi tokią gynybinę poziciją užėmė Izraelio žmonės, bet ji ne visuomet yra pateisintina. Aš esu iš tos Vokietijos dalies, kuri buvo nuo vakarų atskirta ilgais metais siena. Ir matau, kokia siena yra statoma Izraelyje. Tikiuosi, kad ši siena nestovės taip ilgai kaip Vokietijos. Euh, Pone Štrifler, vėl prašau žodžio. Taip, norėjau pritarti tam, ką sakė ponė Cimer. Per vizitą Izraelyje mes susitikome su vienu iš vietos gyventojų, su viena gyventoje, kuri buvo žydė, tačiau ji sakė, kad jai gėda dėl to, ką daro jos vyriausybė. Ir tai tikrai buvo nuoširdus, nuoširdus jos žodžiai ir jie mums pasakė, kad ne visi žydai tikrai remia tokius veiksmus ir to reikėtų nepamiršti, nes priešingų atveju tikrai galim nuslysti ir pradėti vykdyti kitokią politiką. Prašau. Ponas Sasoliai. Na, Man atrodo, kad tikrai reikia imtis kokios nors iniciatyvos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko. Visų pirma, reikia išsiaiškinti viską. Turime išgirsti, kas įvyko, surinkti visą informaciją, taip pat turime gauti paaiškinimą Manau, kad Europos Sąjunga tikrai turėtų skatinti laikytis taikos proceso. Turime sukurti tinkamas e, aplinkybės, kad prie dėrybinio stalo galėtų sėsti visi. Padėtis tikrai itin sudėtinga, bet nepamirškime, kad, visi, kad abi konflikto pusės turi tam tikrų įsipareigojimų, turi tam tikrą atsakomybę prisimti Ir man atrodo, kad iki šiol ES ne visai aktyviai dalyvavo skatindama taiką. Tikrai per dažnai, kai kildavo problemų artimuosiuose rytuose, mes tik tuomet suprasdavom, kokie sudėtinga yra padėtis ir dėje ES nedalyvaudavo pastarųjų metų taikos procesuose. Kaip sakė ponas Mitchell, turime kreiptis į Egiptą paprašyti, pareikalauti, kad jie imtųsi kokiu nors iniciatyvų, be abejo. Tai bus labai problematiška, bet mes suprantame, kad ir pati gaza jau savaime yra itin komplikuotas klausimas. Juk kalbame apie tam tikrą ruožą, žemės ruožą, žemės plotelį, Tačiau problemos su juo susijusios yra tikrai didžiulės ir aš tikiuosi, kad komisija vėl atnaujins dialogą su abiem pusėm. Taip aš, aš norėčiau, kad mūsų komitetas pasikviestų čia atvykti Tony Blair, kad jis paaiškintų, kasgi nutiko jo misijai artimuosiuose rytuose. Priešingų atveju gali atsitikti taip, kad e, matysime dar daugiau e, bombų ir dar didesnės žudynės. Dėkoju. Na, mes e, savo komitete jau buvom pasikvietę į komitetą poną Tony Blairą, tačiau asmeniškai turiu pasakyti, aš nelabai buvau sužavėta tuo, jo pasiekimais ir nežinau, kuo jis galėtų prisidėti prie šios krizės sprendimo. Ačiū pirmininkė. Na, aš manau štai kaip. Artimųjų rytų istorijoje per pastarosius dešimt metų ES tenka tikrai didelė atsakomybė ir apie tai reikėtų pakalbėti. Kągi, siūlyčiau padaryti štai ką, kai visi pasisakysim, tuomet apibendrinsim mūsų būsimus veiksmus. Ponas Dėva. Been... Ačiū, gerbimoji pirmininkė. Šios klausimus aptarinėjame jau ne, kar... ne, ne vienerius metus. Tai yra didžiulė humanitarnė tragedija. Europos Sąjunga. Šiai tragedijai um, sumažinti skiria milijonus eurų, tačiau nieko neįvyko siekiant užtikrinti tai, ką reikia visų dalyvavimo. Na, o Europos Sąjunga kuri pati dabar išgyvena finansinius sunkumus ir toliau e, skiria daug lėšų iš jų mažėjančių biudžetų. Kodėl taip daroma? Kodėl uh, lieka daugybė tų pabėgėlių? Na, o arabų valstybės esančios aplink Palestiną ir turinčios didžius, didžiulius turtus visiškai um, net nėra susirūpinę situaciją gazos ruožė. Uh, juk kalbame apie jų kaiminę valstybę. Taigi, kol jiems nebus skaudu dėl tokios situacijos, kol jiems ta situacija nerūpės ir kol jie nemanys, kad yra atsakingi už įnašą užtikrinant saugumą, tai klausimas bus uh, uh, sprendžiamas labai vienšališkai, viskas liks ant europiečių pečių. Ir būtent išgyvenant tokius sudėtingus laikus mes turime kvestionuoti, ar našta padalinama e, tolygiai, ar nevertėtų arabų pasauliu imtis atsakomybės. Tik tai arabų valstybių sostinėse. Kartais labai tyliu balseliu prabilama apie tokį norą užtikrinti saugumą. Tačiau nuo Riado iki Persų įlankos iki Dubajaus nebandoma net sumažinti e, turimų lėšų, bandant dalelę skirti konfliktui sureguliuoti. Taigi aš manau, kad pirmas žingsnis, ponė pirmininkė, būtų imtis tam tikrų demaršų, E, arabų pasaulio atžvilgių, kad e, jis prisijimtų atsakomybę už humanitarinį atsaką, e, panašų į Europos atsaką. O jeigu jau šios šalis atsisakys, tai tada dirbsime esant tokiai situacijai, kuri yra. Ačiū. Dėkuoju, ponė Teodorakos. Į Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Ačiū, pirmininkė. Padėtis gazoje skiriasi nuo vakarų kranto situacijos. Negalime palyginti šių dviejų teritorijų problemų. Gazos ruožoje, ruožė yra ženklių skirtumų nuo vakarų kranto. Na, panašumas tas, kad yra e, blokada. O kai dėl e, gyventojų padėties ir, pavyzdžiui, prievartinių vedybų, vedybų tarp a, giminaičių, tai liūdna, kad tai vyksta, kadangi atsiranda apsigimimų. A, vyksta ir kitokie neigiami socialiniai reiškiniai sėtini su skurdu. Labai didelė visuomenės dalis jį kenčia. Taip pat tenka pažymėti, kad vyksta sprogdinimai, e, greunami mm, gyvenamieji namai, o tie tuneliai, apie kuriuos kalbame, kurie leidžia gyventojams iš vienos į kitą e, teritoriją pereiti, yra gazos ruožė, o ne vakarų krante. Ir čia koksgi vaidmuo tenka Egiptui e, koks vaidmuo tenka Izraeliui, valstybei, e, terorizmo sponsoriai. Taigi mes negalime galbūt aišku, galvojame, kad vienintelė išeitis yra sankcijų nustatymas, tačiau e, kaip dėl Rafos ruožo e, atvėrimo. Vėlgi, vakar jau sakiau, kad Izraelis ambasadoriaus lūpomis, kuris būtent ir atvyko į mūsų komitetą, pasakė, kad ginklai įvežami laivais. Bet kodėl būtent bet vakarykščio išpolio atveju buvo užsipulta jungtinių tautų flotilė, o ne kitos, ne kiti laivai? pateikti atsakymai mūsų vertinimu nebuvo pagristi. Graikijos užsienio reikalų ministras išklausęs tokius atsakymus paprašė, kad būtų atidarytas jūrų kelias iš Kipro į Gazą, kad būtų galima ir toliau e, tiekti reikiamą produkciją. Žinome, kas įvyko vos prieš keletą dienų, bet suprantame, kad nuo to labiausia nukentės gazos ruožo gyventojai. Taigi galime čia kalbėti apie įvairias galimybės, tačiau aš manau, kad turime reaguoti į tai, kas įvyko. Pane pirmininkė, ar aš dar turiu laiko? Pirmininkė, šiek tiek vėluojame, nes dar liko kitas darbo atvarkės punktas, taigi turime apibendrinti, nors situacija tokia dramatiška, tačiau galbūt mes galėtumėm dabar skirti šiek tiek laiko, kad apsvarstytumėm galimus veiksmus. Taigi, kaip sakiau, mums reikia, kad tarptautinė bendruomenė suprastų, kas vyksta gazoje, bet nenuvykę ten iš tikrųjų jie nesupras, kokia yra situacija. Kitas klausimas, koks yra Hamas įnašas kaip Hamas sugebėjo susilaukti tokio plataus palaikymo. Rinkimai buvo demokratiški. Na ir kodėl nepažvelgus į priežastis, kodėl Palestinos visuomenė balsuoja ir palaiko Hamas. E, suprantame, kad Izraelis yra teroristų valstybė, kaip ir Hamas teroristinė organizacija, tačiau čia kalbame apie žmonės, kurie neturi ko valgyti. Aš manau, kad situacija ir ta įtampa tarp Palestinos ir Izraelio jau yra apie 60 metų ir norėdami situaciją neutralizuoti, mes turėtume spręsti problemas labiau visapusiškai. O kai dėl to institucijų. O kaip dėl incidento, kuris įvyko pirmadienį, tai tikrai negalime vien tik remdamėsi juo koncentruotis į mūsų diskusijas. Turime tikrai surinkti visą informaciją, išsiaiškinti duomenis, kad galėtumėm daryti pažangos. Jei yra tarptautiniai nepriklausomi ekspertai, kurie galėtų atlikti tyrimą, tai e, tikrai reikia, kad jie tai padarytų ir gavę rezultatus turėsime galvoti apie tai, kokiu priemoniu imtis. Jeigu jie nustatys, kad buvo pažeistos žmogaus teisės, tarptautinės teisės, karo tam tikros teis, taisyklės ar nuostatos, tai tuomet imsimės veiksmų. Bet jei dabar koncentruosimės tik į pirmadienio įvykius, tai galime nueiti netinkamą linkmę. Man kyla nuogastam dėl to, kad saugumo taryba kol kas nėra apsisprendusi, ar, ar iš vis reikia imtis kažkokių veiksmų ir jeigu taip, kokių. Tad būtent manau, tai turi tekti mums ši užduotis. Mes turime pareikalauti, kad būtų atliktas tarptautinis nepriklausomas tyrimas. Ir manau, kad parlamentas turi prisimti atsakomybę, turime patvirtinti rezoliuciją, tačiau taip pat galime parengti ir rekomendaciją tarybai. Ir tokią rekomendaciją gali renkti tik politinės frakcijos arba 40 Europos parlamento narių. Mūsų komitete narių nepakaks, tad e, turime kreiptis į savo politinės frakcijas ir rinkti platesnę paramą. Bet aš manau, kad mes visi galime padirbėti savo frakcijose ir rekomenduoti, parengti tokią rekomendaciją tarybai. Tad tai būtų vienas iš mūsų galimų e, veiksmų variantų. Tad jei saugumo taryba neketina, nenori imtis veiksmų, tai ES turėtų tai padaryti. Mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir, kaip sakiau, užtikrinti, kad per kitą plenarinę sesiją būtų patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu ir siūlyčiau galbūt taip ir dirbti, tai planuoti darbus ateityje. Be abejo, tai nereiškia, kad negalime parengti ir išsamios rezoliucijos, kurią įtrauktumėm ir Gimičel pasiūlymus, tai yra um, pasiūlymus dėl Egipto dalyvavimo procese. Tikrai neturėtumėm apsiriboti uh, vien tik tai 81 preke išleidžiamų prekių sąrašo. Tad ar pritartumėt mano pasiūlymui? Tai yra, e, kad nereikėtų koncentruotis vien į pastaruosius įvykius. Tiesiog galime tą įvykį imti kaip atskaitos tašką ir tuomet aptarti viską plačiau. Juk jei bus atliktas tyrimas ir jei paaiškės, kad buvo pažįstos žmogaus teisės, tai tuomet e, atsiras pasaulinio lygio jurisdikcija, pagal kurią galima bus veikti Ponas Sasuolė dar prašo žodžio. Norėčiau pasakyti, kad mums bus pakankamai sunku bendradarbiauti su šalimis, kurios mano, kad Izraelis yra teroristinė valstybė. Aišku, turime rasti pusiausferos, bet suvokime, kad sudėtinga labai situacija, turime susodinti visus prie dėrybų stalo, visus, kurie gyvename, gyvena šiame regione. Aišku, nepamirškime žmogaus teisų svarbus šiame kontekste. Turime pabrėžti, kad reikia užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidinėjimams bet kartu suvokime, kad Izraelis yra tikras pavyzdys, kuriam turi būti tikrų pavyzdžių, kur, šalis, kuri turi ginti savo piliečius. Tikrai bus sunku imtis iniciatyvos su, ir su kalbėtis su tais, kurie tiesiog pasisako prieš Izraelio valstybę, ponė Grėzė. Pirmininkė paminėjo tris klausimus, palieščiau ketvirtą. Ji ponas Kešmen, ponė Cimer apie tai kalbėjo. Turime siekti rezoliucijos, kurią pateiks mūsų komitetas reikalauti, kad būtų taikomas antrasis straipsnis sąlyga dėl e, žmogaus teisių, bei tai reiškia, kad turime reikalauti nutraukti bendradarbiavimo sutartį su Izraeliu. Pone pirmininkė, taip pat turime kad e, užtikrinti, kad ir arabų šalis finansuotų palestiniečių bėdas. Uh, Žinoma, mes negalime kalbėti apie viską. Siūlau susitelkti ties to, kas įvyko. Šiandien mes turime e, išnaudoti šį klausimą. Mes jau 30 metų sprendžiame visas kitas problemas. Ponas Mičel, iš ties visų bėdų neišspręsime, sustelkime ties šio atveju. Strasbūras mūsų laukia, neaišku, ką nutars pirmininkų sueiga. Tačiau noriu pritarti jums, jūsų mintims. Nežinau, ar mums reikia komisijos ataskaitos, nebent pristatytų komisijos poziciją kažkoks aukštesnis pareigūnas, gal reiktų išklausyti pačios ponios Ešton, bet turėtumėm apsiriboti būtent ties šiuo klausimu. Ponas Görin. Je crois que la longue tradition du Parlement ah, européen... Posso... Parlamente... anche se apparteniamo a due schieramenti diversi. Non po- Visiškai jums pritariu, kolega Sasonė. Negalima Izraelį prilyginti teroristiniai valstybei. Reikia mm, šiek tiek mm, mažiau emocijomis vadovautis politikoje Akivaizdu, jog reikia dviejų valstybių sprendimo, turime būtent jo siekti. Tikrai svarbu įsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko prieš pareiškiant nuomonę, turime geriau suvokti visus įvykius. Tikiuosi, kad bus atliktas tyrimas ir mes sužinosime tikruosius įvykius. Dabar ponas Giorens. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamente jau turime seną tradiciją, kad rengiamos rezoliucijos e, dažnai neduoda norimų e, rezultatų, jeigu mes parengsime ilgiausią rezoliuciją su 36 dalimis, krūva minčių, ji jokios naudos net neš. Turime siekti dviejų dalykų, būtent aiškių formuluočių. Didžioji Izraelio visuomenės dalis pasisako už tarptautinį tyrimą. Laivai užgrobiami tarptautiniuose vandenyse. Todėl tyrimą turi atlikti tarptautinė bendruomenė. Tokį reikalavimą turėtumėm pateikti. O antrasis reikalavimas tai UNVRA teisė dirbti gazos ruožė, tačiau ši teisė pažeidžiama, tai nepriimtina bei pažeidžia nešališkumo principus. O nešališkumas yra humanitarinių veiksmų pagrindas, būtent kad būtų teikiama nevyriausybinė ir tarp institucinė pagalba. Taigi UNRWA turi turėti teisę dirbti Tai svarbiausia, visa kita mažiau svarbu ir manau šie du aspektai apima mūsų svarbiausius politikos tikslus. Ačiū. Dabar žodis ponė Vilara atsakyti į konkrečius klausimus, prašau. E, merci, monsieur Gorens, pour... Ačiū, ponė Žoli, dėkoju ponui Giorens už paramą, kurią jūs išsakėte mūsų darbui. Dėkoju ir kitiems komiteto nariams, poniai Kretų pavyzdžiui, už tai, kad ji remia mūsų veiksmus gazoje, taip pat dėkoju ir delegacijai už tai, kad jie ir toliau ragina skirti daugiau finansinės paramos ne tik mūsų veiklai gazoje, bet ir kitom penkiom mūsų veiklos rytim. Kaip jau buvo sakyta, mes tikrai susidurėme su itin sudėtinga finansinė padėtimi gazoje, tai yra pati sunkiausia, su kokia teko susidurti, tai yra trūksta minimaliausių paslaugų ir joms trūksta finansavimo, trūksta 73 milijonų eurų e, iš bendro biudžeto virš 400 milijonų eurų. Praktinė prasme tai reiškia, kad mes, mūsų organizacija, nebegalės tęsti savo veiklos nuo rugsėjo, jeigu ir toliau liks tokios finansinės problemos. Tai yra pirmas kartas, kai taip anksti metuose, tik metų pradžioje jau turim tokį deficitą, tokį trūkumą. Todėl a, e, tikrai reikia nepamiršti, kad ES yra pagrindinis mūsų remėjas, pagrindinis a, e, finansų teikėjas. Ir Komisija taip pat labai aktyviai dalyvauja visose diskusijose ir prisideda prie mūsų prašymo gauti finansavimą ir prašyti jo iš arabų valstybių. Tikrai dedam didelės pastangas. Na, noriu šiek tiek dar pasakyti dėl tos paramos iš arabų šalių. Taip, jūs teisus, e, jie prisideda tik tai 1,5 procentais prie mūsų bendro fondo, mūsų organizacijos bendro fondo. Tad tai yra tik viena biudžeto dalis. Iš to mes sumokame atlyginimus gydytojams, mokytojams. Tai yra tas biudžetas, apie kurį aš kalbu, tie 428 milijonai. Prie to biudžeto, kaip sakiau, arabų šalės prisideda tik tai 1,5 procentais, bet arabų šalis yra parengusios rezoliuciją, kurie sako, kad turi prisidėti prie biudžeto 7,8 procentais. Mes be abejo stengiamės mm, aktyviau dirbti šioje srityje ir mūsų generalinis komisaras praeitą savaitę vyko į Saudo Arabiją ir e, susitiko su potencialiais donorais, tačiau yra ir kita mūsų biudžeto dalis, kuri yra skirta nenumatytiems atvejams, taip pat e, socialiniam, tokiam, socialiniam programam ir projektam tokiam kaip Social Safety Net. Ir prie šių skubos programų ir projektų prisideda Arabų šalys ir tikrai tas jų indėlis yra gan didelis. Tad taip, mes pritarėme jums dėl to, kad reikia stiprinti, didinti mūsų pastangas, gauti papildomos finansinės paramos iš arabų šalių, tačiau turiu pasakyti ir pabrėžti, kad jie prisideda ne prie bendro fondo, bet prie mūsų įvairiausių programų vykdymo. Vienai par kitaip, be abejo, mums labai svarbi parama iš ES, iš ES parlamento. Tikimės, kad jūs mums padėsite gauti daugiau lėšų iš arabų šalių. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū už jūsų organizacijos darbą. Tikrai puikiai dirbate tiek gazoje, tiek vykdydami kitus projektus. Turiu Jūs informuoti, kad trijų komitetų nariai, kurie vyko į gazą, susitikimo metu nusprendė, kad reikia renkti rezoliuciją ir ją pristatyti birželio mėnesio plenarniai sesijai. Ir toje deklaracijoje, tame dokumente mes apibendrinsim visą tai, ką matėm ir pateiksim rekomendacijas dėl galimų sprendimų. Tad tai bus uh, E, biudžeto, užsienio reikalų ir vystimosi komitetų pirmininkai. Mes e, stengsime dirbdami kartu parengti tokią rezoliuciją. Ir aišku, mums padės ir vizite dalyvavę delegacijos nariai. Manau, kad tai bus viena iš galimų priemonių, kurią dabar jau galime įgyvendinti. Na, o dėl uh, tarptautinio tyrimo, tai taip pat, manau, reikėtų pateikti prašymą komisijai ir paprašyti, kad jie taip pat kreiptų tarptautinę bendruomenę ir pareikalautų, kad būtų pradėtas toks tyrimas. Tačiau man šiek tiek neaišku, man kyla klausimas, kokią formą tą prašymą reikia teikti. Ar, tai turėt, ar turime renkti rezoliuciją, ar galbūt rekomendaciją tarybai, kaip kaip tai reikėtų daryti. Gal vėliau grįšime prie šio klausimo, dabar reikėtų tik tai apie tai pagalvoti, pamastyti tie, kas, kas domisi šiuo klausimu, tai tikrai po šito posėdžio galėtų um, susirinkti gal nedideliai darbo grupiai ir galėtumėm tai aptarti. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Taip, pritariu tam, ką jūs sakėt savo pasisakymo pabaigoje taip, turime sutarti dėl poros dalykų. Tai yra dėl tarptautinio tyrimo bei onguat tolesnio darbo. Taip galėtumėm parengti rekomendaciją pagal 121 darbo tvarkos taisyklių punktą ir rengti rekomendaciją tarybai. Pirmininkė, A, aš suprantu, kad mes turim padiskutuoti, padirbti, tačiau koordinatorių posėdis tiek šiandien, tiek rytoj turi būti surinktas ir gal ten aptarsime šį klausimą. Taip, tikrai geras pasiūlymas, dėkoju. Dar vienas punktas mūsų darbo atvarkiai. Gavome pasiūlymus dėl dviejų klausimų komisijai. Tuos klausimus galite rasti savo aplankuose, šio posėdžio dokumentuose. Papildomus klausimus galės užduoti tik tai autoriai klausimų. Autoriai yra Keller ir Berman, tad aš iškart dabar suteiksiu žodį komisijai, kad jie atsakytų. Dėkoju. Komisija su malonumu atsakys į šios klausimus labai svarbia tema. Džiugu, kad turime galimybę E, jums paaiškinti, kuo užsimame Europos lygmeniu. Buvo padaryta daug darbo, bandant užtikrinti prieigą prie kultūrinių vertybių asmenims turintiems regos sutrikimų ar regos negalę. Kitas nuolatinis komitetas birželio mėnesį į, į, e, jeigu parlamente bus jis patvirtintas, jo pagrindu bus parengtas, e, re, parengtas rekomendacinis tekstas, jis bus labai išsamus ir numatantis kvietimą kiekvienai valstybei numatyti e, regos negalę turintiems asmenims tam tikras išimtis. E, kodėl mes siūlome tokias išimtis? E, ir jos yra neprivalomos. Kol kas taip yra pasirinkta dėl to, kad tai yra greičiau, nuostatos įsigalios iš karto. Na, o dėl sutarties reikia dėrėtis ilgai. O po ilgų dėrybų daug šalių turės E, tekstą ratifikuoti prieš galėdamos įgyvendinti. E, įgyvendinant įvairias autorių teisų sutartis jau galime žinoti, kad 20 ar 30 valstybių paprastai turi ratifikuoti tokias sutartis, kad jos įsigaliotų. Taip pat reiktų keisti ES teisyną, nes jau dabar galioja tam tikros tarptautinės sutartis. ES teisėje yra numatytos išimtis, neįgaliesiems jos nėra privaloma taikymo. Visos valstybės jau yra numačiusios e, pagalbinių nuostatų e, regos negalę turintiems asmenims. Taigi, e, taigi per neįgaliųjų forumą yra e, dirbama, požiūris yra pragmatiškas, greitas, pradėtas įgyvendinti praeitą gruodį, dar prieš e, nuolatinio komiteto darbo pradžią. E, ieškoma, kaip sudaryti didesnę prieigą. E, prieigai palankiais formatais ir kaip juos skleisti visoje Europoje. Taip pat sprendžiami technologiniai aspektai ir įvairių uh, e, formatų suderinamumas su įvairia įranga. Taip pat ketiname įdėkti duomenų bazę, leidžiančią e, gauti informacijos apie tai, kur galima gauti tą pritaikytą į turinį, o neįgalieji ir neregiai galėtų jį atsisiųsti. Veiksmų planas ir supratimo memorandumas bus pasirašyti birželio 30 dieną. Jau esame parengę vertinimo priemonės. E, VIPO taip pat vykdo dialogą su suinteresuotomis šalimis Tai vyksta jau porą metų, numatytas finansavimas, taip pat nagrinėjami technologiniai saveikumo ir domenų bazės aspektai. Europinė patirtis bus naudinga e, šiame procese, nes e, prisidės prie praktinių efektyvių veiksmų. Taip pat yra e, parengtas patikimų tarpininkų sąrašas. E, Europoje jų yra maždaug 10-12, tam tikras tinklas, o jau iki metų pabaigos jie dirbs visose valstybėse narėse. E, Paskui po e, dialogo su suinteresuotomis šalimis toks tinklas bus išplėstas ir kitas pasaulio valstybės, sukuriant maždaug 185 patikėtinių institucijas, nes tik dirbant per e, tokius patikimus tarpininkus žmonės žinos, kad jų kūriniai patenka į patikimas rankas. Valstybės narės turbūt žino, kad jau turime tarp, išimtis ir apribojimus tarptautinėse sutartise. Būtent tai yra išimtis skirtos e, regos negalę turintiems asmenims e, tačiau e, pasaulio intelektinės nusavybės organizacija e, patiria problemų, kadangi jos pasiūlyta sutartis dėl regos negalę turinčių asmenų yra atmetama, nes ten toje sutartyje bandoma nustatyti įvairias išimtis, ne tik tai autorių teisų, bet ir kitose sritise. Tarptautinėje teisėje yra numatyta trijų pakopų išimtis. Manau, kad bijomasi, kad atveriant išimtis iš autorių teisų bus tuo piknaudžiaujama. Na, prašėte mane kalbėti trumpai, aš tikiuosi, kad kalbėjau ne per ilgai, bet. Uh, Mes patys tai ne prieš tokią sutartį, tačiau norime, kad būtų dirbdama veikmingai, efektyviai, o VIPO galėtų teikti techninę pagalbą tiems, kas įgyvendins autorių teisų apsaugos įstatymus ir e, atitinkamas išimtis, jeigu jų bus numatyta, e, vis daugiau ir daugiau tokių išimčių atsiranda. Ačiū. Neturiu papildomo klausimo, gal vėliau prie šios problemos. E, grįšime jau vėluojame baigti posėdį, ar tikrai norime užduoti papildomą klausimą? Deja, jau